Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegos, ponios ir ponai, norėčiau pirmiausia Jūs informuoti, kad rytoj rytinėje sesijoje, rytinėme posėdėje mes uh, darbo tvarkėje esame numatę ponio, svarstyti pono Antonijo Tajani pranešimą dėl apvertinių taršos leidimų rinkos stabilumo rezervo. Rytoj ryte ponas pono Tajanio pranešimas bus svarstomas ir dėja tenka keisti darbo tvarkę ir pono Antonijo Tajani pranešimą dėl apivartinių taršos leidimų priekybos sistemo, e, stabilumo rezervo perkelti į popietinę sesiją. Tai reiškia, kad mūsų rytinė, rytinis posėdis baigsis e, 11.30. Šiek tiek anksčiau. O popietinis posėdis, mūsų popietinis posėdis, pirmasis klausimas popietinėme posėdėje, 13 bus svarstomas. Tai yra debakerio pranešimas dėl žalio ekonomikos augimo galimybių MVI. O po to jau, po kolegos debakerio, pranešimu, svarstysime Antonijo Tajanį pranešimą dėl e e, e, apivartinių taršos leidimų stabilumo rezervo. Taigi, kaip sakiau, tas klausimas bus perkeltas iš rytinės sesijos į popietinę sesiją. O ambasadorius Rusnakas 12 darbo tvarkės klausimas bus po to aptariamas. Taigi po pietų pirmiausia aptarsime 13 klausimą, debakerio pranešimą, po to 11 klausimą, tajani pranešimą ir tada jau 12 klausimas bus svarstomas energetikos hartija 2015 metams. Tai tiek keičiama darbo tvarkė rydienos posėdžiui, o šiandien po pietų 6.30, iš karto po to, kai baigsis mūsų posėdis, bus e, kalėdinis prieimimas. Puikiai žinia ir tikimės, e, vis, kad visi būsite posėdėje iki pabaigos ir pusė septynių galėsime kartu pašvesti. Puiku. Dabar penktasis darbo atvarkės klausimas. Laukia nemažai mūsų darbų. Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveiko sprendimų programa. Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė. Norėčiau Jums priminti, kad Europos komisijos pasiūlymas dėl saveikumo klausimo ir antrasis pasiūlymas yra susijęs su dabartiniu pasiūlymu dėl programos ir programa baigia galioti 15 metų gruodžio 31 dieną, reiškia už metų. Tada baigsis galioti pirmoji programa. Finansavimas antrai programai nuo 2016 iki 2020 metų, penkerių metų programai siekia 130 milijonų eurų, daugmaž. 130 milijonų eurų. Dabar įvyks diskusijos ir aš norėčiau jums priminti, visiems mums priminti, kad pranešėjas yra Karlos Zorinio. Ir norėčiau paprašyti jūsų kolegą pradėti diskusijas kai jūs pasisakysite, išdėstysite savo nuomonę dėl komisijos pasiūlymo, komisijos pasiūlymo dėl antrosios programos šioje srityje. Taigi, kviečiu kolegą Karlo Zorinio. Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ką tik išgirdome, ši programa yra pirmosios programos tesinys. Ta programa vis dar galioja ir galios iki 15 metų pabaigos. Tačiau ši programa taip pat ją e, ja, prasideda naujasis ciklas. Ir nors e, programa tęsia ankstesnė senąją programą, tačiau naujoje programoje teks atsižvelgti į techninius pokyčius, kurie įvyko arba vyksta. Teks atsižvelgti į naujas prievolės viešo administravimo ir pilietinės visuomenės srityje ir taip pat šioje programoje teks atsižvelgti į naujas galimybes, kalbant apie debesijos, debesų kompiuteriją. Norėčiau pabrėžti, kad verslui, piliečiams, kurie yra šios programos naudos gavėjai, ankstesnėje pro, ankstesnė programa daugiau buvo sutelkta į viešo administravimo modernizavimą, o naujoje progr programoje siekiama daugiau tą modernizavimą norima susijęti ir paversti tinkamą priemonę verslui ir piliečiams. Dėl to yra atitinkami kriterijai šios programos vertinimui ir čia jau kalbama ne tik apie pasiūlą, bet ir paklausą. Kitaip tariant, yra bandoma išsiaiškinti, kiek viešo administravimo sistemos viešajame sektorija gali greičiau, veiksmingiau reaguoti į pilietinės visuomenės poreikius. Saveikumas didina viešų paslaugų kokybę ir dėl to verslui yra lengviau, taip pat piliečiai labiau patenkinti. Taigi tai yra techninio pobūdžio klausimas, susijęs taip pat ir su ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategija. Ši programa yra susijusi su daugybė iniciatyvų, tai yra skaitmenės darbo atvarkės dalis, taip pat iniciatyvų modernizuoti ir gerinti viešo administravimą dalis, taip pat bandoma didinti viešo administravimo sistemų potencialą Europoje tam, kad tai būtų pozityvioji jėga turinti įtakos mūsų ekonomikai ir piliečių gyvenimo kokybei. Aš manau, kad šis sprendimas yra geras, gerai parengtas, argumentuotas sprendimas. Ir taip pat, ir manau, kad čia mes nešime savo indėlį, kad mes turime akcentuoti šios programos ekonominę ir socialinę nuosavybę. Ir aš norėčiau čia pabrėžti kelias eilutes, kuriomis bandoma tą padaryti. Mes norime akcentuoti bendrąją kalbą kuri leistų viešą administravimą sujungti su kitais sektoriais. Taip pat reikia holistinio požiūrio į ekonomiką, kad ji e, būtų konkurencingesnė ir dėl to labai svarbu sukurti sprendimų standartų repozitoriumą, kuriuo galėtų tiesiogiai pasinaudoti viešo administravimo sistemos ir kad jį būtų galima integruoti į būsimus projektus projektus, kurie gali būti skirtingai interpretuojami, skirtingai plėtojami, uh, ir kad būtų inkorporuojami atitinkami moduliai esantys repozitorijume. Taip pat vieno langelio <clears throat> principas irgi labai geras, jį reiktų irgi tobulinti atsižvelgiant į tai, ką turime dabar. Turime atsižvelgti į technologinius pokyčius ir iššūkius ir taip pat reikalingi geresni privatumo saugų, saug, saugikliai, saugos saugikliai, kalbant ir apie verslą ir apie piliečius. Galbūt tai nėra pagrindinė šios programos problema, tačiau visuomet įmanoma to patobulinti, supaprastinti procedūras ir išplėsti programos taikymo sritį. Taip pat aš manau, kad labai svarbu raginti bendradarbiavimo plėtrą. Labai svarbu, kad šioje programoje, kaip ir kitose, nebūtų ta programa dalyjama atsižvelgiant į atskiras valstybės, kad nebūtų tas biudžetas padalintas į 28 dalis, mums reikalingas holistinis požiūris į plėtrą, į bendrai administracijos plėtrą. Ir kuo daugiau bendradarbiaus viešo administravimo sistemos, tuo daugiau jos sukurs potencialo. Ir galiausiai aš manau, kad kai mes suprasime, kad tai nėra vien tik tai modernizavimo programa, bet programa, kuria siekiama pagerinti padėtį piliečiams ir verslui. E, čia reikia taip pat numatyti ir e, tos programos vertinimo kriterijus. Dėkoju. Ačiū kolegai. Dabar šešėliniai pranešėjai iš APP frakcijos ponas Boni. Thank you, Mr. Chairman. I will switch on Polish. Ačiū, ponė pirmininkė. Perėsiu į gimtąją Lenkų kalbą. ISA 2 programa iš tikrųjų sumažins e, viešojo administravimo institucijų išlaidas. Ir tokiu būdu taip bus geriau palaikomi tarptautiniai ryšiai ir bus geriau sukūriama e, vidaus bendra e, skaitmeninė rinka. Ir kartu informacinės technologijos sistemos bus veiksmingesnės. Tad ši programa iš tikrųjų gali gerokai pagerinti, prisidėti prie vienos bendros skaitmeninės rinkos, kuri yra e, vienas mūsų prioritetų. Tad iš tikrųjų matom, kokią ekonominę naudą ši programa suteiks. Tad bus geriau užmėgsti ryšius tarp viešojo administravimo įmonių, tarp verslo įmonių ir tokiu būdu bus galima sutaupyti išteklius. ISA 2 programa apima e, visas ES politikos rytis, kur reikia e, užtikrinti saveikumą. Tačiau įgyvendinant šią programą, kokių pavojų gali būti? Dabar e, laiko klausimas pirmiausia iškyla Jei nebus patvirtinta veiksmų koordinavimo priemonė, tai tada nebūtų patvirtinta tokia priemonė, tai tada vėlgi padidėtų išlaidos e, įvairiems subjektams. Ir jeigu būtų grėbiamasi skirtingų saveikumo modelių, tai tada vėl atsirastų neišvengiamai daugybė kliūčių. Ir aš tikras, kad Europos parlamentas tikrai dės pastangas, kad e, programa jau bus pradėta įgyvendinama, bus paruošta 15 metais, kad ji galės veikti nuo 16 metų. Bet to vėlgi svarbu užtikrinti e, dabartinės programos su, e, tai yra ISA 2 programos dėrėjimą su dabartinė ISA programa, nes reikia užtikrinti, kad nebūtų dubliavimosi. Antai, sakykime, dabar jau numatoma tokia ISA 2 funkcija kaip vertimo e, funkcija, vertimo oficialiasias sąjungos kalbas funkcija. Ir todėl aš norėčiau paaiškinti e, komisijos, kad vėlgi paaiškintumėt e, kol kas šitą elementą. Dabar toliau dėl ISA 2 patvirtinimo. Tai gal komisija paaiškins, ką ketina konkrečiai daryti. Saveikumo e, modeliai, e, kurie numatomi ISA 2 programoje, iš tikrųjų bus e, viešojo administravimo institucijų tolimesnio geresnio ryšių palaikymo pagrindas. Gal komisija galėtų mąstyti apie reglamentą e, konkretų, nes tokiu būdu išspręstume nemažai e, problemų susijusių su e-administravimu, Bet būtent reglamento turėjimas prisidėtų prie vienos skaitmeninės rinkos sukūrimo. Tad e, tikrai mes turėtume dirbti su šiuo klausimu, e, su pranešimo tekstu ir kartu išsiaiškinti e, klausimus, kuriuos aš ką tik iškėliau. Toliau ponia Kalas, Alde frakcijos vardu, ji pakeičia šešėlinį pranešėją Toirer. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletą dalykų turiu pasakyti. Labai svarbu, kad ISA programa e, būtų atsižvelgiama į įvairius laiko terminus. Antai, sakykime, viešųjų pirkimų srity e, skaitmeniniai sprendimai, saveikumas būtų pasiektas. O tai numatyta padaryti iki 2015 metų vidurio, tad iš tikrųjų viešųjų pirkimų srity labai svarbus saveikumas. Toliau, e, sakykime, kalbant apie vidaus reikalus, vizą, vizą e, sistemą, e, Schengeno erdvę ir ten turimas sistemas, tai EU liza kol kas dabar pasitelkiama. E, bet kita vertus, e, iš tikrųjų e, labai svarbi ta bendra sistema saveikum, ir, ir saveikumas kartu tų sistemų su muitiniu turimomis sistemomis. Na ir aišku, labai svarbus pasitikėjimas. Bet čia su tuo susiję du dalykai - kibernetinis. Mm, saugumas, aš čia turiu galvoj ne e, duomenų, e, asmens duomenų apsaugą, bet kibernetinį saugumą, kuris, kuriuo remiasi, turėtų remtis viena bendroji skaitmeninė rinka. Ir be to kitas svarbus klausimas tiesiog e, skleisti daugiau žinių apie būtent kalbamą sistemas, apie pažeidimus Komisija sako, kad veiksmai turėtų būti grindžiami tiesiog turint galvoje e, galimą naudą ir, ir įvertinus konkrečius poreikius. Bet, manyčiau, reikėtų atsižvelgti ir iš tai, ką, kad kai dabar mažinam valstybės e, deficitus, tai Tai aišku, kartu tos naštos mažinimas viešojo administravimo įmonėms irgi labai svarbus. Lab, dabar tie saveikumo modeliai, sprendimai neatsirado iš niekur. Uh, valstybės narės turi savo modelių. Antai Suomija, Estija naudoja tą pačią ar tas pačias sistemas ir jų dėka tiesiog keičiasi informacija apie tai, kaip būtų galima gerinti saveikumo modelius. Tad būtų galima vis dėlto paraginti valstybių narių aktyvesnį dalyvavimą, standartizuojant saveikumo modelius ir tokiu būdu tikrai pasiektume geresnį rezultatą. Ačiū. Pone Henkel pakeis šešėlinį pranešėją iš EKR, pona Tošenovski. Ponas Henkelis. Tai ponas Tošenovskis e, turėjo likti savo šalyje. Prieš 20 metų aš e, buvau mm, E Europos asociacijos pirmininkas ir, prieš 20, ir per 20 metų aš komisijai e, tiesiog aiškinau, ką mes darom ir ko reikia imtis. Apskritai, pasiūlymas, labai, iniciatyva kaip po tokia labai gera, pačių laikų pasirodžiusi, tačiau turiu dvi pastabas. Pasižiūrėjusi poveikio vertinimą, tai e, nuliūdina tas, nuvilia faktas, kad e, įvertintos tik tai 16 valstybių narių. Tad e, atrodo, kartu trūksta konsultavimuose su rimtomis, e, svarbiomis, suinteresuotomis šalimis. Tai vien, viena tokia abejonė. O kita abejonė bendro pobūdžio. Kaip jau sakiau, tikrai iniciatyva labai gera ir, kaip sakiau, 20 <laughs> metų prireikė, kad prieitume štai iki šio momento. Bet nepamirškim, kad mūsų šalių įmonės organizacijos kartu E, konkuruoja su antai JAV, Kanada, Kinija, Indija, kitų šalių įmonėmis ar organizacijomis. Ir ko aš čia pasigendu pranešime? atsakymo į klausimą, kaipgi elgtis e, kito likusio pasaulio akivaizdoj. Taip, suprantu labai gerai, kad vyriausybės e, galėtų remtis e, standartizuotais ryšių palaikymo modeliais, bet, bet labai svarbus tokie skaitmeniniai modeliai palaikant ryšius su kitomis pasaulio valstybėmis. Ypač e, turiu galvoje tokias didelės e, rinkas kaip CITIP, TITIP Labai ačiū, ponė Henkeli. Toliau kalbės ponas Maragal, šešėlinis pranešėjas žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, panė pirmininkė. Man atrodo, kad iš tikrųjų labai gerai, kad dabar nagrinėjame šią temą ir kad aš galiu pasisakyti. Aš manau, kad tai yra e, sritis, kur yra tikrai labai svarbi. Aš būtent keliarius metus praleidau nagrinėdamas e, šią temą. Tai būtent aš nagrinėjau viešosios administravimo patirties problemas savo šalyje. Dėl to aš suprantu šią problemą ir aš pritariu tiems tikslams bei e, iškeltiems uždavinių sprendimo būdams. Mes turime sugebėti būti dar ryštingesniais ir iškelti kartelę dar aukščiau. Taigi būtent mes turime apskritai ne tik tai didinti mūsų veiklos apimti, bet turim didinti ir intensyvumą. Iš tikrųjų, kalbant apie tos milijonus, e, galbūt skaičius iš pradžių yra įspūdingas, bet iš tiesų tai nėra didžiulė suma. Nes aš matau, kad e, ne visada tos lėšos patenka ten, kur reikia ir ne visada jos yra panaudojamas. Tai būtent yra pažadai. Mes e, matome, kad anksčiau jau iškelti planai buvo tikrai ryštingi su, su jais galbūt buvo pasiekta kažkokių konkrečių rezultatų, bet aš matau, kad dabartinėme plane iš tikrųjų nėra per daug e, nustatyta konkrečių tikslų. Pavyzdžiui, e, kalbant pirmiausia apie pasienius rytį, apie sienų apsaugą, apie kultūros vertybės, apie e, tam tikras rinkas, kur galima uh, užtikrinti daugiau, daugiau lankstumo. Aš manau, kad ekonomikos rytyje mes turėtume pabrėžti kelias dalykus. Tai būtent uh, at, e, tai būtent mokesčių tvarkymas turėtų būti e, efektyvesnis ir a, turėtų būti užtikrinamas saveikumas mokesčių surinkimo srityje, būtent su tarp visų institucijų, e, keičiant informaciją. Be to, a, tai padėtų pirmiausia surinkti daugiau mokesčių Čia mes dažnai kalbame apie e, apskritai apie mokesčių administravimą, geresnį mokesčių administravimą, nes taip mes kovojame su šešėlinė ekonomika. E, ir manau, kad e, dabartinė strategija mes būtent galėtume prisidėti prie tų mokesčių surinkumo. Aš manau, kad mes turime suprasti, kad įvairiose šalyse yra skirtingos sąlygos, būtent viešo administravimo srityje. Ir apskritai dabar matau programoje kad trūksta atitinkamos dalies, kurie būtų numatyta bent jau konvergencijai, kad galėtume iš dabartinių priemonių gauti daugiausia naudos. Tos konvergencijos programos turėtų būti papildytos tomis programos, kurios vykdomos yra atskirose valstybėse narėse, nes, nes valstybės narės taip pat E, užsima konvergencijos programomis, e, bet dabar matau tarp tų programų didžiulius skirtumus, e, kalbant apie kokybę. Ačiū. A, kita kalbėtoja, ponia Pilarda Kastilė. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau tik tai kelias pastabas pateikti dėl šios temos. šiek tiek norėčiau bendresnio pobūdžio pastabas išsakyti. Man jos yra pakankamai svarbios. Čia mes kalbame apie apskritai valstybės vaidmenį arba viešų interesų vaidmenį ekonomikoje. Manau, kad viešų institucijų srityje apskritai galima E, nuveikti pakankamai daug, būtent skatinant ekonomikos atsigavimą e, ir stengiantis e, pateikti atitinkamą informaciją visuomeniai, užtikrinti skaidrumą. Todėl tas saveikumas man yra vienas iš svarbesnių dalykų. Ir jisai taip pat yra naudingas ir pačiai ekonomikai. Ką aš konkrečiai norėjau pastebėti. Mes šiuo metu, mes dabar pradedame jau savo nuolatinį darbą, e, jau po rinkimų parlamentas įsibėgėja, komisija taip pat įsibėgėja e, ir mes pastebime, kad iš tiesų dabar darbų susikaupia, laiko, laiko vis mažiau, o darbų, skubių darbų yra vis daugiau ir mūsų darbo atvarkėje pamažu atsiranda labai skubių klausimų. Aš esu įsitikinusi, kad mes dabar atsidūrime tokioje situacijoje, kurią galima palyginti su oro uostu. Tai čia ir kur girdime per garsiakalbį, kai mus kviečia, tai vadinasi last minute call, tai būtent kvietimas, paskutinis kvietimas į lėktuvą. Ir aš manau, kad e, bet kokiu atveju e, viešos institucijos gali prisidėti kaip impulsas, būtent skatindama, skatindamos atsigauti ekonomiką. Tai galėtų būti tokia viena iš tų paskutinių arba, arba ryštingų priemonių. Ir jau e, kiti kolegos sakė, kad jau prieš keletą metų, prieš keletą dešimtmečius jau minėjo šią temą. Ir aš e, norėčiau dar tik pakartoti. 500 milijonų piliečių, daugybė vartotojų, daugybė įmonių laukia mūsų sprendimo. Mūsų bendroji rinka iš tiesų e, turėtų būti paskatinta, turėtų būti geriau formuojama, nes, nes mes konkuruojame su kitais regionais visame pasaulyje. O šiuo metu bendroji rinka tikrai neprisideda prie, to, prie tų stimulų kūrimo, prie skatinimo ekonomikos. Tai mes atsidūrėme dabar vadinasi toje e, last minute e, situacijoje, kai mes turime skubiai reaguoti ir turime tai parlamente ir komisijoje ir taryboje tai suprasti. Ačiū, e, ponia Pilar. Iš tikrųjų, jūs esate mūsų pagrindinė pranešėja, e, kuri dirbs ir trialogą, būtent kalbant apie bendrąją rinką. Ir mes tikimės, e, kuo greičiau pradėti darybas, arba bent jau e, diskusijas šio klausimu dėl bendrosios rinkos, galbūt gruodžio mėnesį. Aš paprašiau pirmininkaujančios Italijos pradėti kuo greičiau nagrinėti tą bendros rinkos reikalą ir jie pažadėjo, kad prasidės diskusijos jau gruodžio mėnesį. Taigi mes neturime daug laiko. E, trilogas prasidės e, gruodžio mėnesį. Tai iš tikrųjų būtų puikiai žinia. Ir galbūt šitas pranešimas tikrai prisidėtų prie mūsų trilogo e, sėkmės. Toliau, panas Tamburano, jisai pakeičia pana Borelį. Būtent FTT frakcijos šešėlinė pranešėja, panė Tamburano. E, labadiena. Pane pirmininkė, mėly kolegos, kalbėsiu, kalbėsiu e, pano Borelį vardu, jis atsiprašo. Deja, tai jis, jisai pirmininkų suveigoje turi šį beitą svarbaus nuveikti. Mes e, turime išspręsti šitą kompetencijų konfliktą. Todėl reikia nuolat pabrėžti, kad mes turime bendradarbiauti. Tai būtent viešos institucijos, jų darbas, jų veikla turėtų būti skaitmeninama, pasirodyti skaitmeninėje erdvėje. Ir taigi e, e, e, elektroniniu būdu turėtų būti skelbiami viešieji pirkimai, konkursai, turi būti teikiama informacija ir paslaugos. Taip mes pagerintume ne tik tai paslaugų kokybę, bet ir paverstume E, šias paslaugas skaidresnėmis. Taigi mes dabar e, e, būtent darbuojamės, spręsdami šios klausimus, rengdami dokumentus ISAR. ISAR programa baiginėjasi jau, reikia naujos programos. Ir dabar svarbu, kad būtent šita programa, dabar naujoji programa, būtų įtraukta į bendrąją viešąją platformą. Ir čia mes kaip e, parlamentas mes turime rodyti pavyzdį, būtent įtraukdami visus dokumentus savo. Ačiū. Ar dar kas nors e, prašo žodžio? Ne, nematau, niekas neprašo. Taigi, tai aš norėčiau Europos komisijos atstovę, e, Margarita Vikasis, pasisakyti šią temą. Jeigu jūs galėtumėt informuoti mus apie Europos komisijos e, nuomonę šio klausimu. Prašau. Pone pirmininkė. Norėčiau sugrįžti prie kai kurių klausimų, kurie, kuriuos iškėlė kalbėtojai. Taigi, pirmiausia, pirmasis klausimas, kurį pasižymėjau, ir jis yra labai svarbus. ir tai patenka į naująją programą ir naująjį pasiūlymą būtent santykių tarp ISA ir kitų programų bei iniciatyvų santykis, ypač turint omenyje infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Kaip matome pasiūlyme, visą programą bandama ieškoti saveikumo sprendimų tarp viešo administravimo sistemos ir verslo bei piliečių Tai turėtų būti horizontalioji programa, turinti horizontalų įmatmenį ir nėra bandoma čia pateikti visų įmanomų sprendimų dėl saveikumo Europoje. Kiekvienas sritis šiandieną jau turi savus sprendimus. Na ir problema, su kuria susidurėme, yra ta, kad nėra horizontaliai traktuojami visi tie turimi sprendimai. Taigi, kai, kai kur bus į domenus treikiamas dėmesys, kai kur infrastruktūrams, kai kur kitiems, kitiems komponentams. Ir to horizontalaus požiūrio nebuvo. Ir ISA programa bandoma užpildyti tą spragą. Ir dėl to yra aiškiai minima, kad gali ji paremti ir kitas iniciatyvas. Pavyzdžiui, kalbant ir apie infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę bei kitas programas srityse susijusiuose su inovacijomis ir moksliniais tyrimais. Taigi, visa programa siūlo užpildyti spragas tarptų sprendimų, kurie yra numatyti mokslinio tyrimų programuose ir tų sprendimų, kurie bus perkelti į pramonės sektorių. Ir būtent e, tokius atvejus minėjo ir vienas parlamentaras mašininio vertimo paslaugą. ISA programoje yra remiama, šio, šios, remiama ši paslauga, mašininio vertimo paslauga ir kai ji dabar jau sukurta, ji bus perimta infrastruktūros tinklų sungimo priemonės kaip jau gatava paslauga, kurią galima naudotis. Kita vertus, ISA programa ir ISA 2 programa ateityje turės skleisti uh, tuos sprendimus, produktus sprendimus, pavyzdžiui, ver, mašinio vertimo sprendimas bus pritaikytas kitoms administracijoms tam, kad būtų galima e, platformose įdėkti savose administravimo sistemose tokią paslaugą, ją naudotis ir infrastruktūros tinklų sujungimo priemonėje ir kitur. Taigi toks būtų santykis tarp ISA antrosios programos ir kitų programų. Kitas klausimas, kurį išgirdau, yra kokių numatę esame tolesnių žingsnių ISA antrojo programoje. Mūsų pasiūlyme yra daromas aiškus skirtumas e, tarp e, būsimos programos ir dabartinės programos yra e, minima kartografija ir architektūra sistemos architektūra, atsižvelgiant tai, kas vyksta Europos lygmenių ir taip pat, kas yra valstybių narių administracijos sistemose, mes tikrai čia negalime aiškiai išvelgti, kur labiausiai e, turėtų būti orientuojamos mūsų pastangos. Taigi mums svarbiausia tokia kartografija, esamų sprendimų, europinių sprendimų kartografiją sukurti, taip pat tai, kas yra nacionalinės administracijos sistemose perimti, nes nacionalinės administravimo sistemos galbūt irgi yra suradusios tokių sprendimų, kuriuos, kuriomis galėtų, kuriais galėtų pasinaudoti administracijos kitose šalyse. Tačiau tam reikalinga žinoti, o kad būtų žinoma, reikia skleisti informaciją. To, informacija turi būti lengvai prieinama, paprastai prieinama. Toks yra bendros platformos tikslas. Na ir pabaigai. Dar norėčiau pasakyti, kad Dabar kalbant apie tai, kad tik 16 valstybių yra prisidėjusios prie ISA 2 pasiūlymo. Reikia pasakyti, kad bus šioje srityje atliekami keli vertinimai. Pirmasis būtų Europos sąveikumo strategijos peržiūra. Ir ten bus tada aiškiau, kas vyksta įvairiose valstybėse narėse. Ir čia mes naudojame uh, nacionalinius saveikumo stebėsenos observatorijas ir ten tiesiog bandome išsiaiškinti, kokių sprendimų yra suradusios valstybės narės ir kaip jais dalintis. Taip pat ISA programos kitas vertinimas, irgi informacija buvo pateikta. Ir taip pat parengiamajame etape visos valstybės narės buvo su jomis konsultuojamas ir tariamasi. Vyko daug diskusijų komitete. Įvairios valstybės narės prisidėjo rengiant ISA 2 E, pasiūlymą. Taigi, dėkoju. Ačiū. Norėčiau dabar pakviesti pranešėją, pona Karlos Zorinio, apibendinti diskusijas ir tarti baigiamą žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms, komiteto nariams, kurie prisidėjo prie diskusijų, taip pat ir Europos komisijai. Kiek supratau iš to, ką pasakė kolegos, yra tam tikrų sričių, kur galėtumėme iš tikrųjų gal siekti šiek tiek daugiau ir pabandyti patobulinti ir patį pranešimą. Ir bendrai kalbant, tie, kurie pasisakė, išsakė savo paramą, sutikimą. Taigi aš manau, kad gal mes galėtumėme empatiškesni, emocionalesni būti tam tikrose srityse. Ir kalbant apie terminus, taip, skubėti reikia, tas tiesa. Tiesa, kad visi jaučiame tą skubos jausmą ir programa turi nuo 16 metų sausio pirmosios dienos pradėti jau veikti. Tačiau ji turi būti uh, ir atnaujinta, ir efektyvi, ir technologinė prasme, ir turinio prasme turi būti suderinta. Ir dar vienas rytis, kuri galbūt ir netrodo tokia jau svarbi, būtent e, šios programos suderinamumas su kitomis programomis. Ir aš manau, kad e, iš sprendimo yra visiškai aišku, kad ISA 2 e, programa Jos tikslas yra sukurti saveikumo platformą ir pritaikyti sprendimus įvairiose valstybėse narėse. Ir kaip jau sakiau, egzistuoja skaitmeninė, skaitmeninė spraga, takovskirai. Ir yra įvairių būdų, kaip galima tą padaryti. Marga, ponas Maragal siūlė konvergencijos programą. Taip pat yra kitų galimybių teikti paskatas tarp valstybiniams sprendimams dėkti ir galbūt pasinaudoti tą galimybę ir įveikti tą skaitmeninę spragą. Dar, viena, dar vienas dalykas, kurį pasižymėjau, yra tas, kad būtų visai pravartu numatyti kažkokią tai informacijos klaidos programą. Tai yra svarbu ir piliečiams, ir įmonėms, dėl to tai turi būti geriau žinoma programa. Tai yra svarbu ir ne tik skaitme, skaitmenės ekonomikos prasme, tai yra labai svarbu apskritai konkurencingumo prasme ir galbūt dalis lėšų galėtų būti skiriama reklamavimui ir e, tokių kuriamų sprendimų sklaidai. Dar vienas klausimas, kuris buvo iškelta, iškeltas gan sudėtingas, tačiau vis tiek reikia atsižvelgti, būtent, kad kalbame apie saveikumą Europos erdvėje ir taip pat kalbame apie transeuropinį partnerystės susitarimą, sutarimą su Kanada, Kanada kitais pasaulio regionais. Taigi kaip galėtumėme galbūt ir čia įtraukti galimybę mums jaustis lyderiais, lyginant su kitomis pasaulio šalimis. Ir aš tikiuosi, kad šioje srityje mes pasieksime greitos pažangos, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mums reikalinga, reikalinga šis pranešimas ir, aišku, pranešėjas darbą dar tik tai pradėjo ir tikiuosi, kad e, pavyks mums pasiekti greitos pažangos šioje srityje. Dėkoju. Uh, Nika, like... Labai ačiū, ponė Nika, jūs dar norėtumėt ką nors pridurti. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Turiu porą pastabų pasakyti. Mm, komisijos pasisakymas e, šiek tiek kuklokas, e, nes e, iš tikrųjų mes juk mastom apie veiksmų, tam, konkrečius veiksmus ir numatant tam tikras datas. Norėtųsi daugiau ryšto iš komisijos bet e, kartu reikėtų kalbėti ir apie e, sudėtingus tokius dalykus, kurių nelabai lengva spręsti valstybėse narėse. Antai e, mokesčių administravimas dėl to, kad mūsų mokesčių inspekcijos ne iki galo pajėgios, kasmet prarandama iki 300 milijonų eurų. Ir tai iš dalies ir dėl to, kad sistemos nepakankamai sujungtos. Tad būtų galima numatyti tiesiog papildomų lėšų e, biudžete e, tam, kad būtų galima įtvirtinti vėlgi geresnį saveikumą. Na, o komisija irgi galėtų pasirinkti uh, E, pasirinkti mokesčių administraciją kaip vieną e, tų sričių, kurią apimtų programa. O dabar tas mašininis vertimas taip yra vienas pavyzdys, bet e, kita vertus tai gal nėra pats prioritetas, nes kitas pavyzdys yra E, muitinės ar, ar šiaip kitos tarnybos, kurios, sakykime, turi tam tikrų informacijos technologijos priemonių, tačiau jomis nepakankamai naudojosi. Ir gal tada tikrai galėtume paraginti komisiją e, pasvarstyti šituos klausimus ir pateikti konkrečių pasiūlymų. Pirmininkas, labai ačiū už pastabas. Mūsų pranešėjas kolega Zorinio parengs pranešimo projektą ir tada aptarsim e, pranešimo projektą ateinančių metų sausio 22 dieną. Toliau, e, tą pačią dieną, ateinančių metų sausio 22 numatomas klausimas ISA 2 klausimų. Na ir dabar, e, iki kada galima pateikti pakeitimo pasiūlymus? tai po e, jau ateinančių metų sausio 28 iki 12 valandos dienos. Na, o po to balsuosim dėl to čia įtre komitete ateinančių metų balandžio 14, o plenarinėje sesijoje balsavimas numatomas 2015 metų birželį. Tad tokios e, preliminarios datos Na, o e, tada jau pranešėjas už visą tą bus atsakingas. Pirmiausia, jis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, aš galiu tą, jūs patikinti, kad būsiu atsakingas už visą tai. Pirmininkas, ačiū kolegos už diskusijas, už tai, kad taip aktyviai dalyvavo diskusijose. Kartu ačiū kolegai Nikai už pastabas, tad dar kartą visiems labai ačiū. Kitas klausimas e, - Europos apsirūpinimo energija strategija. Irgi labai svarbus dalykas. Noriu Jums priminti visiems ir kartu savo pačiam, kad Euro, e, komisija dar gegužė šių metų pasiūlė Europos apsirūpinimo energiją strategiją e, po to, kai stojo krizė Ukrainoje. Tad vėl dabar jau mus spaudžia žiema ir klausimas spaudžia. Mūsų ITRE komitetas parengė, nusprendė parengti pranešimą savo iniciatyvą dėl Europos apsirūpinimo energijos strategijos ir surengė viešai klausimą. Šiuo klausimu tai buvo lapkričio penktąją. Šios dienos diskusija tai pirma proga pasikeisti nuomonėmis šiuo svarbiu klausimu. Ir e, kaip ir anksčiau aptartų klausimų dėl saveikumo, skaitmeninės darbo atvarkės požiūrių, tai vėlgi šita, šita mūsų diskusija čia prieš bus uh, pranešimo konkretaus pateikimą. Ir aš dabar kreipiuosi į poną Saudargą, kad jūs išdėstytumėt požiūrį į Europos apsirūpinimo energiją klausimą. Ir įsivaizduoju, e, kad jūsų tas požiūris bus įtrauktas kartu ir į E, pranešimą, pranešimo projektą. Jis bus pateiktas mūsų e, komitetui sausio mėnesį. Prašom, žodis Jums, Algirdai. Euh, euh, euh, Ačiū, Ačiū ponė pirmininkė. Kaip Jūs jau minėjote, diskusijos vyksta. Vyko ir konferencijų svarbių, ir diskusijų apvalaus stalo diskusijų, aptariant įvairius e, šio klausimo aspektus. Taigi mes e, bandome į šį komisijos komunikatą, išsamų komisijos komunikatą įtraukti ir atspindėti čia savo pranešime, mūsų pranešime, kuo galima daugiau energetinio saugumo aspektų, atrinkti tuos, kurie matyti yra patys svarbiausi pranešime na, ir pranešimas bus e, parengtas tinkamu metu kitą savaitę. Tačiau aš norėčiau jau pačioje pradžioje dabar padėkoti šešėliniams pranešėjams. Mes pirmąjį kartą jau kaip ir keitėmės nuomonėmis. Ir aš irgi bandau įtraukti ir jų išsakytas mintis į savo rengiamą pranešimą. Taigi, kaip sakiau, Komunikatas yra gan išsamus ir gan toks kompleksinis. Taigi išsakysiu pirmiausia bendras pagrindinės mintis savo pranešime. Mes darome skirtumą tarp vidaus matmens ir išorės matmens, kalbant apie energetinį saugumą, nes tie dalykai yra skirtingi. Ir iš pat pradžių mes Aišku, esame numatę įžanginių pastabų ir, kaip jūs minėjote, pagrindinė priežastis, jeigu ne vienintelė tokių energetinio saugumo diskusijų, priežastis yra e, dujų importo per Ukrainą problematika ir taip pat ankstesnių, ankstesnių, ankstesnių žiemų ir dabartinės žiemos galimos problemos. Tačiau, na, balsuosime dėl pranešimo jau po žiemos. Tai mes gal apie tai daug, labai, tam labai daug dėmesio neskirsime, kalbėsime apie tuos e, testavimus e, ekstremaliomis sąlygomis ir kalbėsime apie ilgalaikius požiūrius. Ir aišku, pagrindinis tikslas yra energetinė sąjunga. Energetinis saugumas turėtų, kaip ir konkurencingumas bei tvarumas, tapti svarbiu Europos energetinės sąjungos ramščiu. Kalbant apie vidinį matmenį, galbūt svarbiausia pirmiausia būtų mažinti energetinį priklausomumą ir paklausą. Tai mes paliečiame visus šios svarbios temos aspektus ir taip pat uh, raginame, kalbame ir apie energetinio efektyvumo direktyvą ir pastatų energetinio efektyvumo gerinimo direktyvą ir kad reikia stebėti, kaip tos direktyvos yra įgyvendinamos. Be jokios abejonės. Dar vienas svarbus matmuo yra energi, energijos gamyba vietoje, iš vietos šaltinių. Energijos gamyba vietoje tai turi paliesti vis, visas energijos gamybos grandis, kalbant ne tik apie šaltinį, kas irgi yra svarbu, bet taip pat kalbant ir apie technologijas ir įrangą, kuri irgi turi būti vietoje gaminama kiek įmanoma. Tiek būtų apie vietinę, vietos gamybą, vietos energijos gamybą. Tai su tuo susiję, susijęs ir kita tema - energijos technologijų plėtra. Labai svarbu, kad technologijos būtų irgi vietoje gaminamos, kiek įmanoma. Visapusiškai integruota energijos rinka, aišku, tai yra pagrindinė priemonė siekiant užtikrinti energetinį saugumą, tiekimo saugumą. Ir taip pat tik įgalinti energijos rinką, jungtys, visa infrastruktūra, uh, ir visi kiti dalykai turi būti įgyvendinami tinkamu metu. Taip pat, dabar kalbant apie išorės matmenį, čia viskas kaip yra aišku, tačiau aš norėčiau pabrėžti tam tikrus aspektus. Pirmiausia, kai yra tik vienas tiekimo šaltinis, čia aišku, diversifikavimas tuomet labai svarbus, bet kalbant apie diversifikavimą, labai svarbu, kad maršrutai eitų per patikimus būtų iš patikimų šaltinių. Ir pabaigai pasakysiu, kad supratome, jog visai neseniai supratome, kad Rusija tikrai nėra jau patikimas tiekėjas. Tai reikia tą aiškiai pabrėžti. Kodėl? Todėl, kad jie aiškiai atsisako laikytis ES teisės aktų, uh, ir nuostatų. Ir antras dalykas - naudojasi politiniais tikslais. Energetinis tiekimas yra naudojamas e, politiniais tikslais. Taigi gal įžangai, ponė pirmininkė, būtų tiek. Dėkuoju. Pranešėjai. Dabar šešėliniai pranešėjai iš visų politinių frakcijų. Miroslav Poche, pirmasis. Ačiū, pirmininkė jūsų čekų kalba visai nebloga. Kągi, norėčiau padėkoti Europos komisijai už parengtą komunikatą. Aš sveikinu šį komunikatą, kuris buvo paskelbtas gegužės mėnesį, nes priklausimas nuo iškastinio kūro ir nuo kūro importo yra ir ekonominis klausimas, ir politinis klausimas daugeliu mūsų valstybių. Visa tai, ką siūlo Europos komisija, yra būtina ir mes visi puikiai tai suprantame, reikalingas ir e, išteklių diversifikavimas ir solidarumas. Ir taip pat svarbu suvaldyti paklausą. Ir norėčiau paminėti du dalykus, tokius oficialesnius, formalesnius dalykus. Pirmiausia, energijos, energetinis saugumas yra apibrieštas gan siaurai. Aš nemanau, kad tai turėtų būti apibrėžima tik tai kainos ir patikimumo pagrindo. Aš manau, kad čia reiktų kalbėti ir apie tvarumą, sistemos stabilumą apskritai ir taip pat e, reikalinga kovoti ir su energetiniu skurdu, kuris gali ištikti kai kurias valstybės narės. Na dabar kalbant apie viziją. Dabartinė situacija yra vertinama tik per vidutinės trukmės laikotarpį. Aš manau, kad reikia žiūrėti toliau į ateitį, ilgalaikę perspektyvą. Ir apie tai mes, būtent tai turėtume turėti omeny, kalbėdami apie ateitį ir būtent tą klausimą aptarėme ir su kitais šešėliniais pranešėjais ir tikrai tas susitikimas buvo labai labai produktyvus, taigi dėkoju už jį. Energetinio saugumo strategija turėtų turėti ir vidutinės trukmės aspektus ir turėtų kalbėti apie tam tikras grėsmes, kurios, kurias sąlygoja mūsų priklausomumas nuo tam tikro kūro. Ir taip pat reikalinga patikrinti, kiek patikima yra mūsų turima sistema. Ir aš norėčiau čia pabrėžti keletą dalykų, kurie, kurių negalime neįtraukti į pranešimą. Pirmiausia, investicijos į technologijas. Tokiu būdu mes galėtumėme modernizuoti energetiniai mišiniai kiekvienoje valstybėje narėje. Ir taip pat technologiškai tai būtų neutralu, tam, kad kiekviena valstybė narė pati apsispręstų, kaip ji nori naudoti savo energiją ir iš kokie energijos šaltiniai tinkamiausi, taip pat energijos taupimas, efektyvus energijos vartojimas. Tai irgi tas tikslas, kurį galime pasiekti per kur kas trumpesnį laikotarpį. Ir tai mums padėtų mažinti vartojimą. Taip pat tai yra ir infrastruktūros klausimas, pavyzdžiui, jeigu yra bendro intereso projektų. Bet mums reikia sukurti pažangius tinklus, nes tai būtų esminis dalykas siekiant geriau reaguoti į energijos šaltinių sviravimus, energijos tiekimo sviravimus ir tai taip pat leistų stabilizuoti tiekimą visiems piliečiams. Toliau gerai veikianti energijos rinka mes turėtumėme tokiu būdu būti atsparesni bet kokiam nestabilumui, nestabiliam, sviruojančiam e, tiekimui ne iš ES valstybių narių arba užkirsti kelią energijos tiekimo nutraukimui. Taigi tiems dalykams turėtumėme skirti daugiausia dėmesio ateityje. Mister, uh... Labai ačiū, ponė Poche. Toliau žodį suteiksiu poniai Ashley Fox, e, ponui, AKR vardu. Ačiū ponė pirmininkė ir ačiū ponui Saudargui, kad išdėstėt e, požiūrį į šį klausimą. Ta, mes jau, tai yra praėjusi kartą, e, buvom susitikę mūsų frakcijoje. Ačiū už tai. E, energetinis saugumas iš tikrųjų yra svarbus, turint galvoje valstybių narių ir ūkio konkurencingumą. Ir e, tam, kad užtikrintume e, energetinį saugumą, reikia e, energijos rinkos, vienos energijos rinkos, reikia diversifikuoti energijos šaltinius ir įtvirtinti konkurenciją reikėtų numatyti tam tikrų tikslų, e, į kuriuos orientuodamosios valstybės narės galėtų spręsti dėl energijos mišinio. Sutinku, kad energijos veiksmingumas ir kartu paklausos valdymas irgi labai svarbu. Mes kartu turėtume remti novatoriškas technologijas, kuriomis būtų galima sumažinti energijos vartojimą. Thank you Šiaip jau viena bendra gerai veikianti energijos rinka iš tikrųjų suteiks valstybėms narėms teikia, reikiamą saugumą. Na ir dabar. Kita vertus, e, e, energijos rinkos integravimas vyko tik tai e, šiaurės ir piet, piet, piet, piet, piet vakarų Europoje. Kol kas tokios integruotos energijos rinkos nėra. Ir tą rodo tai, kad antai tarp Prancūzijos ir Ispanijos e, tinklai nesu, nesujungti. Ispanijoje yra septynios jėgainės, kurios galėtų aprūpinti dujomis visą Europą. Tačiau Prancūzija labai nenoriai e, įsileidžia, tiesiog tai yra nenoriai e, pasitelkia savo jungti kryptis. Taip, aš sutinku su jūsų nuomonė, kad Rusija yra nepatikima dujų tiekėja. Ir gal tada vėlgi gali kita vertus, e, kaip turėtume pasvarstyti, kaip mes galėtume šiaip jau pakeisti e, vėlgi mm, Rusi, iš Rus, Rusijos teikiamas dujas, jeigu ponas Putinas uždarytų kranelius. Uh, Energijos rinkos kūrimas yra viena tų sričių, kur tikrai e, galima pasiekti e, reikiamą poveikį, pirmiausia dėmesį sutelkiant į infrastruktūros projektus, infrastruktūros, kuri yra labai svarbi energetiniam apsirūpinimui. Tam reikia, aišku, reikiamo politinė, reikiamos politinės ir finansinės paramos. Mes turim kartu užtikrinti, kad trečias energijos dokumentų paketas būtų visiškai įgyvendintas įgyvendinamas visose valstybėse narėse ir tokiu būdu tikrai atsivers dujų ir kita rinka ir tokiu būdu klėsties konkurencija ir tai išės į naudą vartotojams, bus mažesnės kainos. Dabar perkant, tai valstybės narės galėtų dirbti, bendradarbiauti šiaip jau savanoriškai, kai ten nutrūksta tam tikra tiekimo grandis. Nereikėtų čia e, sudaryti susitarimų iš viršaus į apačią, kad komisija priimtų sprendimus nes tai pakenktų konkurencijai ir veiksmingam rinkos veikimui. Ir, ponė pirmininkė, iš tikrųjų rinka yra energetinio apsirūpinimo raktas. Taip, Europa žengia e, žingsnius, kurdama energijos e, rinką, kurdama, tačiau reikia sudaryti sąlygas tai rinkai veikti. Politikai dažnai e, su, su, gundomi, turi šiaip jau ketinimų kištis. Antai mano patie šalyje leiboristų, leiboristų e, kvailas politikas, kuris žada e, liberalizuoti kainas per, per nustatyti kainas per e, ateinančius 12, 12 mėnesių. Labai ačiū. Much, uh, Labai ačiū. Toliau žodį suteiksiu komiteto uh, vicepirmininkui, ponui Mortenui Helve Pidersenui. Uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjui už tai, kad taip puikiai buvo bendradarbiaujama šiuo klausimu. Ačiū kolegoms, kad e, iš tikrųjų jūs e, nusiteikia e, kompromisui bendrų, bendro pagrindo paieškoms. Taip, iš tikrųjų labai svarbus yra mm, energijos tiekimo užtikrinimas, ypač artėjant žiemai daugeliui šalių tai yra mirties ir gyvybės klausimas. Danijoje prisimenam tą didelę krizę, kuri mus ištiko 80-metį. Ir mes tada priemėm politinį sprendimą e, tiesiog nebūti priklausomi nuo vieno tiekėjo, nuo vieno šaltinio. Ir mes tiesiog ėmėmės veiksmingumo priemonių ir kartu pasinaudojom e, tokiom priemonėm kaip atliekų deginimų, energijos e, gaminimui, biomasė ir kitų šaltinių ėmėmės. Ir prisimenu, E, politikos tam tikros priemonės, kurių mes ėmėmės 80-metyje, tikrai padėjo mums pasiekti norimų tikslų. Ir šiandien Danija jau nebepriklauso vien nuo dujų ir naftos importo. Ne, pas mus sukurtos alternatyvos, sukurtos darbo vietos papildos ir, ir dėl to tiesiog susikūrė visas verslas, visas verslo sektorius. Tad mes pripažinom ir, ir parodėm, kaip e, perėjimas nuo iškastinio kūro gali tiesiog sukurti ekonominę gerovę ir užtikrinti e, energetinį saugumą. Tad e, čia iš tikrųjų reikėtų keistis gerąją praktiką šituo požiūriu, tiesiog kaip dėl investicijų į atsinaujinamosius energijos šaltinius, kitus dalykus. Mes turėtume užtikrinti, E, užtikrinti finansavimą, kartu privatų, privataus sektoriaus finansavimą. Ir čia turiu galvoje Junkerio dokumentų, e, Junkerio paketą ir tik, tikė, tikėkime, kad iš tikrųjų juo bus prisidėta prie energetinio saugumo ir darbo vietų uh, kūrimo. Tad reikėtų laikytis darnaus, holistinio požiūrio, mes tik taip galėtume skatinti ūkio augimą ir užtikrinti, kad žmonės nešaltų žiemą, ir kad tiesiog e, nekentėtų nuo, nekentėtų nuo energijos tiekimo nestabilumų dėl įvairių priežasčių. Tad vėlgi aš džiaugiuosi būsimų gražių bendradarbiavimų su pranešėjų, su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad irgi mes visi įdėsim savo indėlį į šį svarbų klausimą diskusijas. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον. Ačiū. Ačiū. Aš e, pirmiausia norėčiau patikoti kolegai Saudargui už tikrai e, puikų posėdį, kuris buvo suorganizuotas praėjusią savaitę Strasbūrę. Mes e, bent jau stengiamės parengti pranešimą, kuris būtų paremtas konsensusu. Tačiau iš tiesų aš pastebiu, kad kai kurių trūkumų yra pranešime, nes energijos saugumas iš esmės susijęs su kai kuriais dalykais, kurie būtent yra skirtingai traktuojami. Tai būtent energija turėtų būti prieinama, tai būtent jinai turėtų būti įperkama Ir kitas dalykas, jinai turi būti, žinoma, užtikrinti tiekiama. Taigi, norėčiau kai kurios dalykus pabrėžti. Pas pasarai pastarą savaitę mes jau kalbėjome šiais klausimais e, su pranešėjo, bet aš manau, kad mes turėtume iškelti tokį prioritetą, būtent e, pagal kurį turėtų būti kovojama su energiniu skurtu. Taigi tai pastebima pirmiausia kai kuriuose regionuose ar valstybėse narėse, kur trūksta energijos arba jinai yra tiekiama su pertraukiais. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, tai yra būtina imtis tokių priemonių, kurios būtų susijusios su energijos strategija. Tai būtent, kad būtų panaikinta, panaikinta galimybė, sakykime, izoliuoti tinkamas valstybės arba tinkamus regionus. Tai būtent, kad visi regionai ir visos valstybės narės turėtų vienodą prieigą prie energijos šaltinių. Ir trečia, kad šios tikslus galėtume pasiekti, ES turėtų išnaudoti visas galimybės. Būtent išsivaduoti iš energijos e, monopolistų, tai energetinė autarkija turėtų būti sukurta. Bet to norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad yra, sakykime, viduržėmio jūros rytinėje dalyje pakankamai daug iškasamų energijos e, šaltinių netoli Kipro, o jais galima taip pat pasinaudoti. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad e, kūriamas veiksmų planas, kad e, viduržėmio jūros regione bus nutiestas atitinkamas naftotikis, ir kuris padės ES išsivaduoti iš e, monopolistų diktato. Tai būtent galės, galėsime diversifikuoti šaltinius. Kitas dalykas. Viduržėmio jūros regione, ypač rytinėje dalyje, šiuo metu kaip tik tai atsisakoma būtent naftotiekio, nes, kaip žinote, situacija Ukraina neleidžia tiesti šio naftotiekio. Ir manau, kad pirmiausia turėtume atkreipti dėmesį į kai kurios problemas, kurios kyla dėl to Kiprui ir kitoms viduržėmio jūros valstybėms. Taigi, ačiū kolegams, ponai Javorui, steiksiu žodį. Ačiū. E, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau prisidėti prie tų žmonių, kurie dėkoja komisijai už pateiktą komunikatą. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jau atliktą darbą. Taip pat kaip žalesis norėčiau e, pabrėžti vieną plus šešis punktus, kurie yra svarbus strategijai. Pirmas dalykas yra susijęs su strategija, aš trumpai pasakysiu. Mes turime suprasti, kad e, strategija buvo paskelbta, ją paskelbė komisija, be jokių diskusijų su parlamentu ir su visuomenė, su suinteresuotomis šalėmis. Ir, ir mes praktiškai susidurime su beveik parengta strategija ir mes turime ribotą poveikį e, galutiniam strategijos poveikiui. Aš manau, kad čia kyla tam tikrų klausimų dėl demokratinio proceso. Kitas dalykas yra e, šešios svarbios sritis, kur mes norėtume e, sustiprinti e, šią strategiją. Pirmiausia, mes turime suprasti, kad strategija nėra izoliuotas atskiras dokumentas, jis turi būti susijęs su papildomomis strategijomis ir priemonėmis, kurios yra taikomas ES. Tai būtent klimato ir aplinkos E, dokumentų paketų, taip, taip e, apivartinių taršos leidimų, prekybos sistema ir kitais dalykais. Kitas dalykas tai yra tas generalinis planas, kągi mes norime pasiekti. Energijos tiekimo užtikrintumas, aukojant aplinkosaugą, ar mes norime atsisakyti, sakykime, aglę. Angliavandenilių, ar mes norime atsisakyti e, teršalų, kurie kenkia aplinkai. Ar mes norime, sakykime, atsižvelgti daugiau į 2020 metų Europos strategiją ir e, atsižvelgti labiau klimato ir aplinkosaugos paketo iškeltus tikslus. Mes matome, kad, e, kad dabar didėja e, iš metalų skaičius, kurie būtent kyla dėl šiltnamio efekto ir išmetama vis daugiau CO2. O tai mums yra nepriimtina. Į tai reikia atspindėti strategijoje. Kitas dalykas, strategijose yra pažymėta, kad jeigu mes viską įgyvensime, kas yra strategijoje, tai, tai Europos priklausomybė nuo iškastinio kūro padidės, o ne sumažės. Nes mes pirmiausia pabrėžiame dujų infrastruktūrą ir vien tik tai akcentuoti dujas to nepakanka, kad mūsų būtų padidinta nepriklausomybė ir kad būtų padengtas energijos poreikis. Ir e, kad būtų skatinama, sakykime, energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Kitas dalykas - energijos e, tiekimo užtikrintumas. Tai ne tik tai e, tiekimo užtikrintumas, bet taip pat galimybę pasinaudoti energijos šaltiniais visiems piliečiams arba visoms valstybės narėms. Bet mes matome, kad, sakykime, tai, tai turi būti pasiekta nedidinant energijos kainų ir kad būtų pagerintas efektyvumas būtent šio energijos tiekimo užtikrintumo, kad, kad sakykime, kiekvienas namų ūkis galėtų panaudoti šiek tiek mažiau energijos, būtent dėl to, kad efektyviai panaudojama šitą energiją. Mes tai ir norėtume pabrėžti. Taip pat e, mes norėtume sumažinti energijos poreikį ir sukurti atitinkamas energetinės sistemas, pavyzdžiui, investuodami į e, pažangiosius tinklus ir kitas e, priemonės. Tokiu būdu mes galėsime sumažinti ES energetinę priklausomybę nuo išoros tikėjų. Kitas dalykas tai yra e, finansinis kontekstas. Mes galime kalbėti labai daug apie energijos tiekimo užtikrintumą, apie atsinaujinančius energijos šaltinius, bet galiausiai paskutinis klausimas yra, iš kur mes gausime pinigų šiams iniciatyvams. Mes galima iš e, Europos fondų galbūt skirti atitinkamas lėšas e, energijos strategijoms finansuoti. Pavyzdžiui, atsižvelgdami į Junkerio investicijų paketą bet tai yra e, dar tik nagrinėtinas klausimas. E, kitas dalykas, e, kaip panas Sodargas pabrėžė, mes turime pasakyti, kad Rusija nėra patikimas partneris, bet mes turime pastebėti, kad mes priklausome nuo Rusijos ne tik tai, kalbant apie dujas, bet Rusija investuoja taip pat į E, Europos energijos sektorių, tai būtent į atominės energetikos sritį. Tai e, priklausomybė yra abipusė. Mes e, iš esmės turėtume pastebėti, kad susisijant su kitais energijos tiekėjais, kurie taip pat yra, kurie taip pat yra nepatikimi, tai nebūtų išeitis. Reikia ieškoti patikimų partnerių. Ačiū, ponė Tamburano, FTT vardu. Ačiū, e, panė pirmininkė. Iš tiesų, aš nemaniau, kad mes galėsime, galėsime kalbėti tiek ilgai, tai būčiau parengęs ilgesnį pranešimą. Taigi, tame e, komunikate man šis beitas krito į akis. Šiame dokumente praktiškai neatsispindi visuomenės poreikiai. Čia kalbama apie žmonės, Tačiau apskritai apie visuomenę praktiškai nėra ne vieno žodžio. Mums reikia tikros realios energijos tiekimo užtikrinimo sistemos. Ir mes turime atsižvelgti tas ekonominės ir politinės rizikas, būtent susijusias su tuo, kad Europa yra priklausoma nuo vieno energijos tiekėjo. Čia iš esmės mes kalbame ne tiek apie infrastruktūrą, bet kalbame apie e, žmonių mentalitetą, apie jų požiūrį, apie e, socialinę vadinamąją programinę įrangą. Na, iš principo mes sutinkame e, su tuo, kad reikia diversifikuoti energijos tiekimą. Taip visada e, galima užtikrinti tą e, energijos tiekimą, bet neturime e, kurti perteklinių pajėgumų. Nuolat kalbama apie infrastruktūrą, apie e, tam tikrus vamzdynus iškasamam kūrui. Žinoma, mes norime pagalvoti, žinoma, ir apie statybos sektorių Europoje, jis taip pat turės naudos iš šių projektų, bet antra vertus mes turime pagalvoti apie pačią visuomenę, apie žmonės, kurie negauna pakankamai energijos. Mes esam priklausomi nuo energijos tiekėjų. Ir reikia daug nuveikti, ypač kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, kalbant apie pastatų energinį efektyvumą, apie šildymą, apie, apie tam tikrą energijos tiekimo stabilumą, o, o tai nėra užtikrinama. O energija paprastai yra tiekiama iš tų šalių, kurios yra politiškai nestabilios. Ne tik tai Rusija, bet ir kitos valstybės. Nafta, pavyzdžiui, ne tik apie dujas čia mes kalbame, bet ir apie naftą. Ir todėl tas tiekimas tikrai nėra garantuojamas. Tai tai nėra būtent labai užtikrintas tas tiekimas, ypač kalbant apie, apie kainas. Dabar už barelį galbūt kaina yra pakankamai maža, bet e, e, iš esmės tokia kaina nebūtinai, nebūtinai laikysis ir apskritai e, turėtų būti laikomasi nuoseklios ir tvarios strategijos. Tai būtent, kad tiekimas būtų užtikrinamas. Taigi, Junktinės Amerikos valstijos ir galbūt visi kiti regionai susidurs su didžiulė energetinė krize, galbūt didesnė negu 2008 metais. Ir mes turime būti pasirengę tai krizai. Mes turime vietoje ieškoti atsinaujinančių energijos šaltinių, turime ieškoti kitų energijos iškasamų, pavyzdžiui, energijos šaltinių. Čia vietoje pas mus. O dabar šiuo metu mes praktiškai nieko nedarome šioje srityje. Dar paskutinė pastaba, e, ponė pirmininkė. Aš manau, Aš nemanau, kad atominės energijos sektorius e, būtų kažkoks tai e, stabilumo garantas. Iš tikrųjų, atominės jėgainės yra e, iš, išpolių objektai praktiškai. Tai manau, kad yra pavojų keliantys objektai. Pane Kastyla, ačiū. Jau daug buvo pasakyta minčių. Kiekvienas kalbėtojas iškėlė vieną ar kitą problemą. Todėl geriausiai aš kalbėsiu trumpai ir iškelsiu tos klausimus, kurie yra man svarbiausi ir kurie sudarytų esmę šio pranešimo. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pana Algirdui Saudargui už jo pasiūlymus, už jo pranešimą, būtent už jo nubrėžtas gairias. Pirmiausia, už jo nuomonę dėl šitą energijos tiekimo užtikrinimo e, strategiją. Taigi jo e, pasiūlyme praktiškai atsispindi viskas, kas turi atsispindėti panašaus pobūdžio pasiūlymuose. Nes svarbiausia yra trys aspektai. Pirmiausia, kad nebūtų priklausomybės nuo kažkokio vieno tiekėjo, diversifikuoti reikia energijos tiekimą, būtent e, naujais šaltiniais reikia naudotis, o kitas dalykas reikia investuoti, žinoma, į mokslinius tyrimus ir investicijas, kad veiksmingai būtų panaudojami turimi energijos šaltiniai arba atsinaujinančios energijos šaltiniai. Kitas dalykas tai yra Europos bent jau bendra nuomonė, kad, kad reikia nutiesti atitinkamas energijos jungtis pavyzdžiui, tarp Prancūzijos ir Ispanijos turi būti tokia jungtis. Kitas dalykas turi būti veiksmingai panaudojamos tos jungtis, e, kad galėtų jos veikti kartu, jos būtų sujungtos ir funkcionuotų netrukdomai. Tam reikia panaudoti, žinoma, e, ryšių ir e, E, informacinės technologijas, e, kurti pažangiuosius tinklus. Tai yra tie dalykai, kurie dabar yra būtini siekiant užtikrinti energijos tiekimą į Europą. Tai aš norėjau tik tai pridurti. Mes dabar turime galimybę padiskutuoti su energijos ir klimato apsaugos komisaru ir galime susijęti, sakykime, e, būtent mūsų energijos tiekimo užtikrinimą susijęti su investicijų paketu. Ten 300 milijardų eurų, tai dėl to yra pakankama suma. Taigi, manau, kad visą tai reikia apžvelgti e, kaip vieną visumą. E, mes turime toliau diskutuoti šiais klausimais ir žiūrėti, kaip, kaip komisija nuspręs dėl infrastruktūros. Mm finansavimo ir dėl kitų strategijų. Ačiū. Pane pirmininkė, aš, aš iš tikrųjų, aš esu auguoja e, e, frakcijos pranešėja ir man tikrai smagu, kad mes tokiu svarbu klausimu dabar keičiamės nuomonėmis, būtent nagrinėdami šį labai svarbų pranešimą ir galima iškirsti e, komiteto kolegų nuomonės. Aš e, pritariu tam, kad e, energijos tiekimo užtikrintumas mūsų piliečiams ir verslui yra e, vieni iš svarbiausių tikslų, būtent ES lygių, būtent šiuo momentu. Tai reiškia, kad viena vertus mes turime užtikrinti patikimą prieigą prie pasaulinio energijos šaltinių, nes mes turime remti Europos pramonės įmonių konkurencingumą pasauliniu lygiu. Kitas dalykas, mes turime laikytis ES įsipareigojimo būtent naudoti kuo mažiau iškasamo e, kūro ir tiek energiją už priimtiną kainą. Mes taip pat e, suprantame, kad, kad au, Europa e, pasaulinių lygių perka daugiausia energijos. Ir, ir todėl reikia imtis vieningų veiksmų visoje Europoje. Todėl aš pritariu e, tam, E, kad komisija e, nubrėžia tos vidutinio laikotarpio, ilgalaikio laikotarpio iššūkius ir kad reikia juos e, reaguoti. Trys pagrindiniai klausimai man yra skubiausia, pirmiausia, energijos tiekimo užtikrintumas ir perėjimas prie mažiau angliavandenilio naudojos ekonomikos turėtų būti iškelti į, į pirmą planą. Turėt, taip pat turėtume panaikinti dabartinės energijos salas, turėtume e, sąveikumą įvairių tinklų su padidinti 2020 metais elektros energijos gamybą padidinti ir diversifikuoti energijos šaltinius. Tai būtent tiek tiekėjai ir, ir diversifikams turėtų prisidėti prie to, kad turėtų atsirasti naujas dujų tiekimo centras arba maršrutas pietų Europoje. Taigi, dar yra kelios mm, sritys, kurias norėčiau pabrėžti. Tai yra, tai, tai, tai yra e, diversifikacija, mm, infrastruktūra išorės tiekėjų, e, technologijos e, ir e, funkcionuojantį vidaus rinką, taip pat, taip pat e, vidaus produkcijos didinimas. E, ar vidaus gamybos didinimas Europos Sąjungoje. Taigi e, čia aš remdamas savo, savo e, pranešimo Envy komitete, e, siekiu bendradarbiauti su kolegomis įdėlė komitete, nes manau, kad tai yra, turi, kad tai yra integruotas klausimas, tai apimantis kelias sritis ir mums reikia šiuo atveju greitai veikti. E, madam. Dėkoju, ponė Daly. Ponas Karinč, prašau. Ačiū, pirmininkė. Daug kas buvo pasakyta 80-ame dešimtmetyje, kuomet buvo naftos embargas, naftos krizė. Daug kas iš esmės pasikeitė pasaulyje ir brandolinė energetika suaktyvėjo ir amerikiečiai visą laiką siekė energetinio nepriklausomumo ir technologinės pažangos ties kalnų dujų dėka jau beveik pasiekė to nepriklausomumo. Energetinis saugumas Europoje ir ne tik Europoje vyksta atsižvelgiant į pastarosius įvykius, Rusijos agresijos veiksmus Ukrainoje ir per, dėl to, kad energijos tiekimų naudojamasi kaip politiniu ginklu. Ir tai apsunkina padėtį Europoje, lyginant su tuo, kas buvo 80-metyje vidurio Azijos krizėje. Mes smarkiai dabar, smarkiai išaugęs vartojimas, 66 procentai dujų iš Rusijos pusė, e, tų dujų patenka iš Rusijos per Ukrainą. Taigi mūsų žemynas perdėm priklauso nuo vieno energijos teikimo šaltinio. O kokie čia galimi sprendimai? Sprendimai daug maž buvo uh, išvardyti ir aš tik tai norėčiau gal suakcentuoti tai, kas e, pats pasakyta buvo, panas Fox apie tai kalbėjo, reikalinga bendra rinka, reikalinga veikianti energijos rinka, kad e, tuo atveju, kad jeigu tiekėjas vienoje sistemos dalyje, stringa, tuomet tai būtų galima perduoti per kitą sistemos grandį. Aš ypač čia kalbu apie dujų tiekimą. Ir mums reikalingos jungtys ne popieriuje, jungtys reikalingos realiame gyvenime. Taip pat reikalinga diversifikuoti šaltinius ir reikia ieškoti sprendimų tam, kad būtų Azerija ar kitos e, dujų tiekėjos iš Europos pietų, ne, Rus, ne Rusijos dujų tiekėjai galėtų būti integruoti. E, Ir tikrai keitimasis nuomonėmis buvo labai įdomus ir dėkoju pranešėjui ponui Saudargui už iniciatyvą ir pirminės mintis, tačiau aš manau, kad mums reikia tam tikrą prasme skubiai keisti paradigmą, atsižvelgiant tai, kas buvo 80-ame dešimtmetyje dėl naftos embargo. Ir vertinant tai, kas yra dabar, situacija yra visiškai kitokia, nes šį kartą mes priklausome ne nuo vid... ne artimųjų rytų E, dujų, bet Rusijos dujų ir ekonominė prasme Rusija nėra prognozuojama. Tai mesgi turime tai suprasti, mes norime, kad Rusija būtų kitokia, bet taip nėra, taigi susitaikykime su tuo, kas yra ir viską padarykime, kad mažiau priklausytumėme nuo mūsų eksportuotojo įgeičių. Dėkoju. Ačiū Krištianiui. Hirauda Vidal. Ačiū pirmininkė. Energetinis saugumas, kalbant apie tiekimo patikimumą, yra nuolatinis rūpestis Europos energetikos politikos srityje. Rūpestis, kuris prasidėjo 80-ame dešimtmetyje, kuomet kilo naftos krizės, 73-79 metais ištikusi naftos krizė parodė, kiek priklausoma Europa yra nuo OPEC transportų, e, naftos eksportuotojų. Ir šiandien mes e, kalbame apie situaciją, kuri, kuriai vėlgi išprovokavo aplinkybės. Mes teikiame prioritetą energetikos politikai ir tikslams, kurie yra pripažįstami sutarties. Aš manau, nemanau, kad krizė Ukrainoje turėtų būti vienintelė priežastis, kodėl mes tiek daug dėmesio ir susidomėjimo turėtume skirti energetiniam saugumui. Aš manau, kad uh, Be kita ko turėtumėme atsižvelgti ir į tai, kad tarptautinė agentūra yra numačiusi, tarptautinė energetikos agentūra numačiusi, kad trečdaliu iki 35 metų šauks energetinis poreikis. Taigi dėl to komisija savo komunikate ir bando paliesti svarbiausius mūsų energetinės politikos iššūkius ir tą daro, mano manimu, labai racionaliai, ne netmetant jokių galimų e, variantų, kurie padėtų mums padidinti tą energetinį saugumą. Taigi vietoj to, kad viską sudėtumėme į vieną krūvą, komisija čia e, bando įvertinti labai įvairias priemonės ir aš manau, kad tikrai komisija yra labai teisi, akcentuodama ne tik atsinaujančių energijos šaltinių vaidmenį, tai yra vietos šaltinių vaidmenį, bet taip pat e, neignoruojant ir kitų sričių, suskysintos dujos, skalūnės dujas, branduolinė energetika, anglės sekvestracija ir kitos technologijos. Taigi, manau, kad Europa negali švaistyti jokių savo išteklių ir ES turi pasirūpinti, kad tai, kaip ištekliai yra panaudojami, nepažeistų ir aplinkos pusiausviros. Ir tai, kad daug dėmesio skiriama energetinių technologijų plėtrai irgi yra labai teisinga. Ir e, lėšos, lėšos numatytos moksliniams tyrimams Europoje turėtų būti sutelktos tam, kad galėtumėme pasiekti saugesnių, tvaresnių, labiau patikimų sistem, energetinių sistemų. Komisija taip pat pabrėžė, jog labai svarbu panaudoti, pavyzdžiui, Europos regionės plėtros fondo lėšas ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšas bei Europa 2020 strategijos nuostatas. Taip pat turime pabrėžti, jog labai svarbu užbaigti kurti Europos energijos rinką. Rinką, kurią Europa turėjo sukurti dar šiais metais, bet toli gražu taip nėra ir dėl to labai skubiai reikia užtikrinti jungtis tarp valstybių narių, kad jungčių jungčių būtų nemažiau kaip 10 procentų. Ir tai reikia tiesiog akcentuoti faktus, to reikalauja ir Europos parlamentas savo vasario mėnesio rezoliucijoje, kur kalbame horizontą 2020 ir teigiame, kad tai turi būti realiai gyvendinta ir tas įmanoma tik tuo met, jeigu investuosime į tarpvalstybinius įrenginius, kurie sujungtų energetinės salas su uh, kitais regionais ir taip pat turime pasirūpinti, kad pasiektumėme tikslų ne, ne tik tų, kuriuos užsibrėžėme anksčiau, bet kad pasiektumėme ir 15 procentų tikslo, kuris numatytas 30 metams, kaip teigia komisija. Ne dėl to, kad esu ispanas, ne vien dėl to, kad esu ispanas, bet esu europietis ir turiu pasakyti, kad Ispanijoje energijos e, gamybos perviršys yra. Ir tai yra pagrindinis suskistintų dujų uostas. Ir tokiu būdu mes galime padėti užtikrinti nuoseklesnį e, gamtinių dujų tiekimą valstybėms, kurios yra priklausomos nuo gamtinių dujų. Ačiū. Herbert Royal. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Mėly kolegos mes jau pakankamai ilgai kalbame apie energiją ir kaip energija svarbi Europoje. Europoje. Tačiau e, mes per retai kalbame apie energijos tiekimo užtikrinimą. Dėl to aš sveikinu šitą pranešimą. Iš esmės mes sudarėme su problemomis, kalbant apie energijos tiekimą. E, kiti klausimai yra susiję su energija, tai būtent klimato apsauga, tai aplinkos tarša ir taip toliau. Tačiau e, svarbiausias klausimas yra pats tiekimas. E, Taigi, atsakymas iš esmės iš šį klausimą yra pakankamai paprastas. Iš tikrųjų, nereikia pasitikėti tik tai vienu tiekėju. Iš tikrųjų, reikia diversifikuoti e, energijos šaltinius. Tai būtent, e, kad būtų tam tikros alternatyvos, jeigu, pavyzdžiui, netektume kokią nors tiekėjo. Ir aš manau, e, kad tikra nesąmonė e, ir pavojinga nesąmonė yra tikėti, kad atsinaujinančios energijos šaltiniai išgelbės e, visą Europą ir kad jie ilgalaikiu laikotarpiu bus patys pagrindiniai energijos šaltiniai. Ne. Amerikiečiai būtent ir parodo, kaip iš tikrųjų moderniomis technologijomis galima išgauti dujas, O Europoje mes paliekame savo šaltinius, nieko nedarome. Aš manau, kad tai yra neatsakinga. Man atrodo, kad mes turime pasinaudoti to potencialo, kurį mes turime savo, e, savo žemėje Europoje. Mes, mes negalime atsisakyti dabar, mes neturime teisės atsisakyti e, to e, skalūnų dujų išgavimo. Mes turime būti atsakingi savo visuomeniai. Būtent mes turime užtikrinti jų, tai yra visuomenės ateitį. Na, dabar tai tų kritiškų diskusijų yra pilna, sakykime, apie e, atominę energetiką, apie anglijas e, panaudojimą. Bet dėje situacija yra tokia, kad e, Europoje mes turime stiprią pramonę ir jai reikia energijos ir mums reikia užtikrinto energijos tiekimo. O tas energijos tiekimas turi būti kiek įmanoma labiau diversifikuotas. Mes turime pasinaudoti visais potencialais, kiek tik tai įmanoma. Taigi, e, iš esmės, e, e, mes tik tai tai girdime iš visuomenės ir iš verslo. O aš tikrųjų, jeigu aš išgirsiu dar kartą tuos pagiriamosius žodžius atsinaujinės energijos šaltiniams, tai iš tikrųjų man jau bloga. The last speaker. Ačiū kolega. Ir toliau. Paskutinis kalbėtojas Marino. Ačiū. Čia buvo tam tikras nesusipratimas. Dabar čia buvo nuoga, e, e, išreiškiama, išreiškiama frustracija dėl to, kad vėl atšauktas tas South Stream E, projektas. Aš kaip Bulgarijos atstovas turiu pasakyti, kad mes patenkinti tuo, nes trejus metus Rusijos administracija vertė Bulgariją pažeidinėti ES teisę ir pradėti statyti, e, tai yra pradėti dėkti tą South Stream e, projektą. Ir nei komisija, nei buvusios trys Bulgarijos vyriausybės deramai tuo domėjusi. Ir mes e, iš tikrųjų pris, šiaip jau dabar spaudžiam Putiną ir, ir, ir turėtume spausti, kad jis vis dėlto pripažintų, kad yra šiaip ar taip ES teisės aktai, jų reikia laikytis, bet dabar daromas spaudimas Bulgarijai ir bus mums sakoma, kad jei bus kokių energijos trikdžių, tai kaltė Europos Sąjungos. Um Tačiau iš tikrųjų kalbam apie daug, kur kas daugiau dalykų pastatytų ant kortos, ne vien tik tai apie Rusijos patikimumą. Rusija, tai ką, kai, ką ji darys per ateinančius trejus metus, visiškai nuspėjama. Rusija dės pastangas, kad diskredituotų ES ir bandys piršti Europos piliečiams minti, kad bet kokios problemos e, būtent dėl ES kalties. Ir todėl mes nenorim nieko turėti bendrą su ES, sakys. Tai apie tai kalbam. Ir todėl šiaip jau reikėtų, reikėtų mąstyti apie tam tikrus konkrečius sprendimus, ypač toms kelioms valstybėms narėms, kurios e, tiek priklausomos nuo Rusijos tiekimų, kad net skaičius įvardyti būtų baisu mūsų. Pirmininkas, ačiū kolegos, ačiū už pastabas Europos komisijos vardu Hans Bansten. Ačiū, ponė pirmininkė, ir labai ačiū pranešėjui, kartu komiteto nariams kalbėjusiems šiuo svarbiu klausimu. Kalbėsiu trumpai. Iš tikrųjų, tai, ką išgirdau šiandien, Tai, tai labai naudinga e, pranešimui būsimam ir tikrai labai gerai džiaugiamės, kad pranešimas pasirodys greitai. Na, nu, dabar svarbiausi komisijos siūlomos strategijos elementai paminėti vienai par kitaip per diskusijas. Tik tai dabar kitas dalykas visą tai tiesiog sudėlioti į pranešimą ir tikiuosi, kad jums pavyks rasti pusiausvyrą ir tai bus šio komiteto bendro darbo vaisius. Norėčiau paminėti vieną dalyką. Jis nebuvo pabrėžtas per diskusiją tai energetinio, energetinio saugumo europinė dimensija. Komisija norėjo apie tai tiesiog kalbėti strategijoje, tą norėjo pasakyti nes antai mes atlikom tuos e, bandymų nepalankiausiomis sąlygomis e, scenarius e, dujų atveju ir kalbėjom, kad klausimai turėtų būti sprendžiami ES lygių, O jei valstybės narės pres energetinio apsirūpinimo problemas e, atskirai, tai daugiau kainuos, netiek bus veiksminga ir kartu iš tikrųjų nebus užtikrinta prieinamos e, veiksmingos energijos tiekimas. Tad e, iš šios perspektyvos žvelgiant, tai mes iš tikrųjų uh, E, noriu, pas, noriu pasakyti, kad mes tą mintį e, iš tikrųjų sakom savo komunikate. Dabar dar buvo pasakyta, kad energetinis saugumas ne vien 28 ES valstybių reikalas, reikėtų į šį klausimą žvelgti e, platesnių aspektų, tai energetinės sąjungos e, požiūrių kartu e, kaiminystės santykių. E, kontekste. Aš žinau, kad pas jūs atvyks komisijos narys Kanėtė ir kol kas dabar visų savo pastabų nesakysiu, kitas pasakysiu ir jam esant, bet e, tik tai baigdamas noriu pasakyti, kad komisija pasirengusi tikrai atsakyti visus jūsų klausimus, paaiškinti dalykus susijusius, e, kurie bus susijęs su pranešimu. Dar kartą labai ačiū. Pirmininkas, labai ačiū komisijos atstovui. Na, o dabar vėlgi galim suteikti žodį pagrindiniam pranešėjui, e, ponui Algirdui Saudargui, kad pasakytumėt galutinės pastabas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū kolegos už šią diskusiją. Kaip jau paminėjau, kai pasi, po to dabar pasikeitę nuomonėmis su šešėliniais pranešėjais, tai mes uh, bandysim suvesti visas įsakytas mintis į pranešimo projektą. Ir, ap, ir mes tikrai įsigilinsime visą tai, ką jūs pasakėt ir įvertinti tai galbūt kitokiu aspektu ir kartu stengsimės, stengsimės įtvirtinti tam tikrą pusiausvyrą, tikrą pusiausvyrą pranešime, apie tai kalbėjo komisija, pusiausvyrą tarp įvairių svarbių elementų. Tai, kas buvo paminėta, jau iš tikrųjų atsispindi mm, pranešimo metmenyse. Todėl aš tik tai apsiribuosiu keliomis pastabomis, daugiau bendro pobūdžio pastabomis. Pavyzdžiui, Buvo minėta, kad energija svarbi pramonės įmonėms, kartu svarbi ir piliečiams, tai suprantama. Nes pats tas energy security, energetinis saugumas suponuoja tą, tad visą tai atsispindės. Suprantama, socialinis aspektas irgi bus įtrauktas į pranešimą. Dabar kokie sprendimai galėtų būti kovojant su energetiniu skurdu, tai gal čia mm, pranešime tiesiog e, mes e, detaliau tai nedarysim, bet kita vertus skirsim tam aspektui e, irgi dėmesį. Čia nemažai kolegų kalbėjo apie energinį skurdą. Gal aš nepakankamai pabrėžiau, kad uh, rinka yra svarbiausia priemonė įtvirtinant energetinį saugumą. Ir, bet kita vertus, taip, komisija, parlamentas e, kasdien dirba šiais klausimais, diskusijos vyks. Na, o dabar dar, kolegos, mes juk jau aptarinėjom čia dabar e, buvo tarsi pasakyta, taip, komisija pateikė, e, pateikė strategiją ir, ir dabar ką, ką, ką mums čia veikti. Bet aš su tuo nesutikčiau. Aš pakartoju, aš tą jau sakiau ir kartoju, kad iš tikrųjų vyks nuolatinis dialogas, kad kad e, strategijoje išdėstyti dalykai bus įtraukti į energetinę sąjungą. Tad, bet tam reikia dar nuveikti tikrai daug darbo. Buvo paminėta ir kitų aspektų. Paminėtas South Stream pavyzdys, jis daugiau jau nebeminimas, kartu ir Nabuko projektas O kiti projektai e, viduržėmio jūroje, e, jūros regione Norvegijos, Norvegų jūroje minimi bus, bet ne South Stream ir Nabuko. Na, o aš baiminuosi, kad e, Rusija turi tikrai plačių užmojų. Ką mes girdėjom iš Turkijos, tai uh, kalb, paminėtina ne vien tik tai Blue Stream, bet galbūt ten tas, tas, tas, tas, tas dujos bus nukreiptos į Anatolijos pusėsalį mums tiesiog už nugaros. Ir jeigu mes nebūsim pakankamai veiklus, tai tada <laughs> tai, ką matėm ryšium su Nabuko, pasidarys Putinuko. Čia tiesiog žodžių žaidimas lietuvių kalba. Dėkoju, kolega. Pone Kastilio Vera kalbėjo apie dokumentą. Galiu pasakyti, kad viskas yra skaidru, nes pranešėjus vieną puslapį išdalino visiems šešėliniams pranešėjams. Taigi viskas yra visiškai skaidru. O pranešimo projektas dar nėra pabaigtas. Jis bus galutinai parengtas po kelių dienų ar kelių savaičių. Gal prieš kalėdas viskas priklausys nuo jūsų. Čia yra e, pranešimo projektas. Jį svarstysime sausio 21 dieną, kitais metais. Pakeitimų patikimo terminas yra po septynių, po septynių dienų, sausio 28 diena. 12 val. dienos. Pakeitimus svarstysime vasario 23 dieną, balsuosime ITRE komitete balandžio 14, balsuosime plenarinėme posėdėje tų pačių metų, bet jau gegužės mėnesį. Toks yra grafikas dėl pranešimo dėl Europos energetinio saugumo strategijos. Dabar trijų minučių pertrauka, nes mūsų komisaras jau pakeliui į parlamentą atvyks po trijų minučių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 Yeah. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, it is not yet. Dar ne. Dar neprasidėjo kalėdinis vakarėlis. Mes uh, tęsime posėdį. Ponios ir ponai. Taigi, po, po sudėtingų e, klausimų mūsų komitete dabar užmėgsime struktūrinį dialogą su Europos komisija. Ir pirmiausia, sustinkame su komisijos nariu, atsakingu už e, energijos ir klimato klausimus. Ar gerai? gerai, kad aš sukeičiau čia pavadinimą, tai pirmiausia energetiką iškėliau, paskui tik tai klimatą. Aš tiesiog pakeičiau truputėlį jūsų kompetencijos sritį. Gal nieko tokio. Taigi, e, pasakysiu, kas mums yra svarbiausia. Pirmiausia, e, mūsų pasikeitimas nuomonėmis šiandien e, būtent ir bus pagrindas mūsų struktūriniam dialogui kalbant apie pagrindų e, sustarimą tarp Europos komisijos ir parlamentų. Tai būtent e, mes turime aptarti e, energetikos politikos prioritetus. Mes turime, žinome, žinome žinoti, ką, ką planuoja komisija, mes turime suprasti, iš ko sudaryti klimato paketai ir energetiniai klausimai, nes mes esame atsakingi už tai, kad šios rytis būtų derinamos. Mes e, e, prieš tris dienas pradėjome savo Lima COP20 konferenciją. Ir kai kurie iš mūsų e, kitą savaitę vyks į Limą. Aš irgi. Ir nebūsime Europos parlamente diskusijas su jumis. Taigi, iš tikrųjų galima dabar kelti šiuos visus klausimus, nes mes turime komisijos narį dabar mūsų salėje, kuris yra atsakingas už abi šias rytis, už energetiką ir už klimato klausimus. Galima šios paketus ir susijęti, taigi tai būtų naudingiausia daugelio atžvilgių. Jau galima. Aš dabar paprašyčiau pona Mėrį Arijas Kanietę pasisakyti. Ir bent jau pateikti iš ankstinę apžvalgą e, būtent šių klausimų mūsų komiteto nariams. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū, Ježi. Aš kalbėsiu gimtąją kalbą. Bet ateityje e, pirksiu dažniau anglų kalbą. Tačiau pasinaudosiu šią progą ir kalbėsiu ispaniškai. Nes jūs, manau, suprantate ir ispanų kalbą. Pirmiausia, man didžiulis džiaugsmas pirmą kartą pasisakyti savo, užėmus savo naują postą, būtent komisijos nario atsakingo už energetiką ir už klimato klausimus jūsų akivaizdoje. Kaip žinote, aš kandidatuodamas į komisijos narius, aš e, įsipareigojau užmėgsti glaudų dialogą su Europos parlamentu dar prieš priimant Europos komisijos programą. Taigi, gerbiami parlamento nariai, šiandien daug aiškiau matyti, kad energijos politika ES yra vienas iš didžiausių prioritetų, būtent siekiant užtikrinti mūsų visuomenės ir žemynų gerovę. Europos komisijos pirmininkas taip pat nusprendė, kad o komisijos atstovai, sakykime, už energijos klausimus arba apskritai darbo grupės jos turėtų būti ypač atsparios įvairiems išorės poveikiams. Taigi ir mūsų programa turėtų būti labai ryštinga Ir e, mūsų energijos politika turėtų būti naujas etapas integruojant Europą. Taigi šiame sektoriuje mes turėtume užtikrinti daugiau Europos. Tai yra mūsų atsakymas į dabartinius iššūkius, su kuriais susidurėme. Tai būtent e, sukurti e, energijos sąjungos projektą, kaip žinote, visą pirmininkas Šefkovičius išsikėlė pagrindinį tikslą būtent pagerinti mūsų įmonių konkurencingumą pasaulyje. To mums reikia, nes energijos kainos turi būti priimtinos pramonė, jos neturi būti per didelės, kad mes būtume konkurencingi. Ir tokiu atveju mes galėsime E, konkuruoti. Kitas dalykas tai yra e, energijos saugumas tiek viduje, tiek išorėje. Čia kalbame, kalbu pirmiausia ir apie tiekėjų klausimą, su tuo e, tiekėjų pasirinkimu yra susiję tiek politiniai, tiek ekonominiai klausimai, nes mes turime užtikrinti tam tikrą tvarumą energijos tiekimo. Tai pirmiausia yra ir klimato, ir aplinkos sritis. Tai susijusios su tinkamu energijos tiekimu ir jos efektyvimu panaudojimu. Taigi, kaip jau e, e, pasakyta, mes penkiais punktais remsimės, tai būtent tiekimo užtikrinimo, tai būtent solidarumo ir pasitikėjimo pagristas šis procesas. Kitas dalykas, tai yra vidaus e, rinkos, tai yra energijos vidaus rinkos užbaigimas, bendradarbiavimas, energijos efektyvumas ir taupimas. Ketvirtas energijos mišinio perorganizavimas ir penkta investicijos į vystymą. Taigi būtent aš dabar pasigilinsiu į energijos vidaus rinką. Mano nuomonė turi būti aišku, kad šitas, šita vidaus rinka turėtų būti pagrista aiškiamis taisyklėmis, turi būti atvira ir patikima. Ir taip pat e, fiziškai turėtų būti valstybės narės sujungtos viena su, viena su kitomis. Turime pašalinti atinkamas kliūtis siekiant užtikrinti e, tokią in, in, energijos tinklų integraciją. Mes pastarais metais pasiekėme tam tikros pažangos šioje srityje e, ir e, tu, tu, tu, dar turime užtikrinti, kad dabartiniai teisės aktai būtų įgyvendinami tinkamai kuriant energijos vidaus rinką. Ir kitas dalykas, turi būti teikiami nauji pasiūlymai, jie turi būti teikiami uh, E, atsižvelgiant į, į visas susiklošius aplinkybės, protingai ir atsižvelgiant į realią situaciją. Taigi, turime aiškiai pasakyti, kad e, taisyklės ir gairės turi būti įgyvenintos. Visos valstybės narės, didžiosios ir mažos, turi būti įsipareigojusios įgyveninti tuos teisės aktus. Tai būtent sukurti energijos vidaus rinką, tai būtent tiek tiek antrą, tiek trečią energijos paketą, e, taip pat gyventi atsinaujinčių energijos šaltinių e, direktyvą, taip pat spręsti energijos efektyvaus panaudojimo klausimą ir įspręsti kitus klausimus, e, kuriuos spręsti jos yra įsipareigojusios visoje Europoje. Tik tai tokiu atveju mes galėsime užtikrinti, kad bus laikomas ES lygių ES teisės aktų. Taigi, mes turime pasirūpinti, kad visos valstybės narės vienodų lygių, vienodas apimtimi laikytųsi teisės aktų. Be to, lygiai grečiai, e, taikydami dabartinius teisės aktus, turėtume pasirūpinti, kad e, e, energijos rinka turėtų atinkamas jungtis visoje Europoje. Taip, yra atitinkami bendro pobūdžio projektai, tai yra pagrindiniai projektai, kurie yra pagrindiniai 258 e, projektų tokie yra, 72 iš jų yra jau, jau praktiškai gyvendinami. Iki 2017 metų turi būti gyventi šitie projektai. Ir panas Junkeris taip pat tai pabrėžia šių projektų svarbą, nes taip yra sustiprinama Europos vizija. Ir taip e, yra e, suteikiama galimybė infrastruktūros projektus įgyvendinti būtent per, šią, per šias pro programas ir šios E, projektus. Be to, taip pat atveriamas galimybės iki 2020 metų pasiekti tam tikrų rezultatų. Tai būtent e, reikia sumažinti mūsų priklausomybę nuo išorės tiekėjų atitinkamų skaičiumi ir padidinti sujungimų, jungčių skaičių tarp Europos ES valstybių narių. Taigi, todėl mes būtent e, e, rengdami savo strategiją e, palaikysime nuolatinį dialogą su jūsų komitetu. Dabar dėl šito investicijų plano. Tai yra ne tik tai priemonė apibrėžinti investicijų struktūrą, bet tame plane apibrėžiamos ir lėšos, kurios turėtų būti skiriamos energijos veiksmingumui, energijos tiekimo užtikrinimui. Taigi, ir tai būtent e, šio, šios priemonės padeda sumažinti iš, iš metalų kiekį. Taigi būtent e, konkurencingumas ir tiekimo užtikrinimas, energijos tiekimo užtikrinimas. Tai yra du tikslai, kurie yra glaudžiai susiję tarpusavyje. Tai yra tos pačios monetos dvi pusės. Mes turime užtikrinti abu šios dalykus, jeigu mes norime uh, užtikrinti energijos saugumą ir uh, užtikrinami, kad klimatui nebus daroma žala. Taip, Europos bendros iniciatyvos galės suteikti naujų impulsų pramoniai. Tai dabar tiksli, tikslai, kurie buvo iškelti Europos vadovo taryboje, būtent 2030 metų, jie yra žinomi, tai yra 40 procentų sumažinti iš metalų kiekį. Kiek E, investuoti į e, atsinaujinčius energijos šaltinius, e, didinti energijos efektyvumą. Tai būtent tai yra europinio ligmens uždaviniai. Mes taip pat norime valdysenos sistemą sukurti, kuri būtų pagrįsta nacionaliniais valstybių narių planais ir antra vertus ES lygių vykdomais planais. Taigi būtent šita valdysenos sistema turėtų būti skaidri, lanksti ir suteikti valstybėms narėms atitinkamą laisvę, būtent panaudoti tam tikrą energijos šaltinių mišinį. Ir žinoma, bus galima, remiantis atitinkamais teisės aktais, vertinti pasiektą pažangą šioje srityje. 2015 metų pirmoje pusmetyje bus pateikta tokia pirminė ataskaita. Energijos sąjunga tai būtent turėtų būti priemonė siekiant sumažinti E, iškasamo kūro e, CO2 iš metalų e, kiekį. Jeigu mes įgyvensime šios tikslus tinkamai, tada suteiksime puikų stimulą mūsų ekonomikai. Kitas dalykas tai apie vartinių taršos leidimų priekybą ir a, kitos mūsų strategijos prisideda prie to, kad a, būtų sukūrėmi atitinkami E, tvarūs mechanizmai, e, kurie e, turėtų iki 2030 metų padėti pasiekti mūsų iškeltų tikslų, siekiant, siekiant nekenkti aplinkai ir įventi klimato apsaugą. Taigi, ponas Tajanė kaip tik tai dabar rūpinasi tą sistemą, kuri turėti daugiau stabilumo mūsų dabartiniai struktūrai. Be to, mes turėtume kuo greičiau pasiekti stabilumo rezervą, tik, tik tai tokiu atveju mes galėsime iki, iki vasaros sutvarkyti visą taršos leidimų sistemą ir atinkime, at, pasiekti atitinkamą reguliavimo lygį. Būtent tai yra bent jau numatyta Europos vadovo taryboje. Aš norėčiau visų pirma pabrėžti šio komiteto mintis būtent dėl stabilumo rezervo ir e, taip pat norėčiau e, pasinaudoti ir tais kontaktais, kuris išmėgiau su jūsų komitetu, ypač e, kalbant apie ateities veiklą. Taigi, mes siekiame poveikio vertinimą atlikti labai išsamų E, kuriame atsispindėtų visi e, elementai, e, kurie buvo nurodyti paskutinėje vadovos tarybo, tarybos išvadoje, tai būtent investicijos į žemės ūkį, žemės panaudojimą ir ne apivartinių taršos leidimų sektoriai arba nesusiję su tais leidimais sektoriai nebus įtraukiami į mūsų bendrą strategiją. E, mes e, planuojame surenkti didelę konferenciją dar, prieš, e, dar iki vasaros, kad galėtume pasikeisti nuomonėmis, kaip šis sektorius, tai būtent apie vartinių taršos leidimų ir apskaitai klimato saugos sektorius galėtų prisidėti prie to, kaip mes sumažintume iš metalų kiekį. Automobilių sektorius taip pat yra svarbus šiuo atveju. O ir mums reikia su atitinkamais sektoriais užmėgsti dialogą, kad mūsų ekonomikos sektoriai išgyventų konkurencinėje kovoje. Taigi konferencija planuojama tikrai aukšto lygio su atitinkamais komisijos ir pramonės atstovais. Taigi mums taip pat įdomu, kas vyksta visam pasaulyje. Mes priėmė naujus klimato saugos tikslus Bet reikės išvegti ir tai, kas vykstame pasaulyje, kokie standartai ten priimami, kokie techniniai sprendimai pirmiausia yra uh, įmanomi, stengiantis uh, įgyveninti aplinkosaugos projektus. Taigi, daugiau negu pusė suvartojamos energijos yra importuojama į Europos Sąjungą. E, manau, kad jeigu mes šitą tendenciją pakeistume, turėtume galimybę e, padidinti ir darbo vietų skaičių. E, tai, tai būtent dėl to reikia diversifikuoti mūsų energijos šaltinius. Tai turėtų būti mūsų politikos pagrindas. Pigiausia energija yra būtent ta, kuri dar yra nesuvartota. Energijos taupimas, kitas dalykas. E, mes galėtume bent 2-3 procentus importuojamus, e, e, importuojamų dujų kiekius sutaupyti, būtent taupydami energiją. Apie 22 procentus netgi galima sunaudoti tos energijos, jeigu bus įmamasi atitinkamo priemonių. Ekologinis sertifikavimas arba Ekologinis dizainas, e, tai būtent yra vienas iš tokių mūsų priemonių, kur turėtų būti įgyveninta 2015-2017 metais. Ir e, manau, kad e, apie 110 milijonų, milijardus viršų eurų galėtų būti sutaupama įmantis atitinkamų priemonių. Iš esmės, aš manau, kad e, mes jau visuomenė turėtume pristatyti savo pastangas e, e, kaip atitinkamą strategiją siekiant sukurti bendrą energijos sąjungą. Taigi, ponius ir ponai, pastarėjai rinkimai iš tikrųjų parodė, kad kai kurios mūsų strategijos atrodo jokingai, taip ekologinis dizainas, galbūt nėra ta pagrindinė priemonė, su kuria galima didinti konkurencingumą, bet e, galbūt iš esmės padaryta kai kurių klaidų. Tačiau kai kurie produktai arba kai kurie pasiūlymai, kurie buvo pateikti būtent šioje srityje, tikrai gali padėti taupyti, taupyti energiją ir galima juos palikti mūsų strategijoje. Taigi, bet kokiu atveju, e, energijos sąjunga turėtų būti pagrindinis mūsų tikslas, tai būtent e, energijos šaltinių diversifikavimas, e, iškasamo kūro kiekio mažinimas, taip pat turėtų būti išmetama mažiau išmetamųjų dujų arba šiltame efektą sukeliančių dujų E, ir 1,2 milijonai žmonių netgi energetikos sektoriuje dirba Europoje. Ir matau, kad šitas sektorius tikrai žengia teisinga linkme, bet mums reikia apskaitai e, e, energetikos sektorių reikia labiau susiję tarpusavį. Mums reikia pažangių tinklų, reikia, reikia atitinkamo kaupyklų, reikia jungčių. Ir Reikia, žinoma, atkreipti dėmesį į atitinkamus energijos šaltinius, kurie yra alternatyvūs, tai būtent atsinaujinantis energijos šaltiniai, juos reikia plėtoti, aš pateiksiu atitinkamą e, pasiūlymą šio klausimo. Taigi aš matau, kad e, iš esmės mūsų laukia daug iššūkių. Bet e, tie elementai, kuriuos jau išvardėjau, tai yra vieni iš pagrindinių. Taigi išorės ligmuo yra, yra būtent svarbiausias ir jį reikia koordinuoti Europos lygių. Tai būtent tas tikėjų klausimas. Na, žiemos paketas turėtų prisidėti ne tik prie to, kad būtų užtikrinamas energijos tikimas žiemą, bet ir prie to, kad būtų atkurtas pasitikėjimas ES mūsų pastangomis visuomenės akise. Taigi, energijos politikos išorės lygmuo yra susijęs pirmiausia su e, Europos e, Sąjungos pastangomis e, diversifikuoti energijos šaltinius ir užtikrinti energijos tiekimą. Mes turime pasistengti, kad mūsų bendros pastangos prisidėtų prie visų valstybių narių ir visų piliečių naudos. Taigi būtent tai yra kūriamas strategijos, europinės strategijos ir ponas Saudargas e, išsamei išnagrinėjo šią temą ir jis tikrai prisidės nagrinėjant bei nušviečiant šią temą. Aš ateityje, aš su, su jumis kalbėsiu dažniau su jumis šiomis temomis. Pone pirmininkė, dabar aš baigdamas dar norėčiau pasakyti, kad e, iš esmės e, prisiminkime, kad Rusijos institucijos nusprendė nutraukti pietų srauto projektą. Mes nagrinėjame šį klausimą, kodėlgi taip atsitiko. Mes turime užtikrinti e, pietričio Europoje energijos tiekimą ir e, žiūrėti, kad ten būtų e, energijos tinklas. Mes turime pietų koridorių atskirai panagrinėti ir imtis e, atitinkamų priemonių, kad e, neliktų tai energetinių salų. Taigi, ačiū, bendradarbiausiu su jumis ir toliau. Much, Dėkoju komisijos nariui, kuris atsakingas už klimato veiksmus ir energetiką. Dabar pasakys koordinatoriai arba kalbėtojų politinių frakcijų vardu. Kristianis Karinš, pirmasis APP e frakcijos vardu. Ačiū, ponia Kanietė. Tiek ispaniškai moku pasakyti, dar galiu pasakyti Buenos Dijas. O toliau jau angliškai tęsiu. Bežinau, kad puikiai suprantate šią kalbą. Labai įdomi plati programa, bet aš norėčiau daugiau dėmesio skirti vienai, vienam aspektui. Tai yra susijęs su diskusijomis, kurios ką tik įvyko prieš jums atvykstant, e, aptariant pono Saudargo pranešimą dėl tiekimo saugumo. Ir CO2 tikslai taip pat patenka jūsų portfelį. Taigi, kaip žinia, situacijos skiriasi valstybėse narėse. Pavyzdžiui, mano šalyje, Latvijoje, panašiai yra kaip ir Švedijoje, 33 procentai atsinaujančių energijos šaltinių, taigi CO2 prasme mes labai draugiški, 66 procentais priklausome nuo energijos tiekimo iš Rusijos, taigi šia prasme esame nesaugus. Trešdalį mūsų energijo, energijos suvartojimo sudaro būtent dujos. Taigi mano valstybė narė yra visiškas paradoksas, labai žalia ir tuo pat metu ekstremaliai nesaugi tiekimo apsirūpinimo prasme. Yra kitų valstybių dalių, tokios kaip, pavyzdžiui, Lenkija, kur ji nėra tokia žalia ir tiek nėra atsinaujančių energijos šaltinių, kaip mano šalyje. Tačiau tas iškasnis kuras, kuris yra naudojamas Lenkijoje, tai daugiau ir mažiau, ir, arba du, dujos, kas mažiau ar daugiau įtakoja aplinką irgi ateina iš Rusijos, bet Lenkija turi anglijas. Ir mes žinome, CO2 prasme tai labai nedraugiškas šaltinis. Na, žinome, kad Prancūzija ir taip pat Lenkija vėlgi kitos ES šalys pagal geologinius žemėlapius panašu turi daug skalūninių dujų. Prancūzija priemė sprendimą atsisakyti šio varianto, Lenkija nusprendė e, eksploatuoti skalūnų dujas, kol, kol kas komercinė prasme tai nėra patvirtinta. Taigi klausimas štai koks. Kalbant apie tiekimo saugumą. Kaip ima, yra, būtų įmanoma subalansuoti tuos du dalykus? Tai, kad būtų galima sumažinti importą ir kad pramonė galėtų užtikrinti konkurencingas kainas. Ir kaip tai suderinti su mūsų siekiamais klimato politikos tikslais, nes kai kuriuose valstybėse narėse vienas tikslas pasiekiamas ir jisai kenkia kitam tikslui. Ir čia, reikia labai, čia yra labai sudėtinga suderinti tuos dalykus. Ir mes šiame komitete ir parlamente per penkerius pastarosius metus daug dėmesio skyrėme energijos politikos klimato aspektams. Tai yra labai svarbu, niekas to neneigia. Tačiau kalbant apie apsirūpinimo saugumą, čia vėlgi matome, kad yra daug akivaizdžių prieštaravimų, kalbant apie energetinius poreikius ir kaštų poreikius ir ką galime padaryti per, trumpo, per trumpą laiką, nes kai buvo pasakyta atsinaujantis energijos šaltiniai puiku, bet mano šalis 33 procentai ir vis tiek mes negalime dengti visų savo energetinių poreikių su tuo, ką turime. Ačiū, Danikau, e, socialistų vardu. Labas vakaras, ponia komisijos nariai. kalbėsiu rumuniškai. Nes aš manau, kad rumunų kalba nėra prastesnė už ispanų kalbą. Pone komisijos nariai, jums reikalinga politinė parama visuose jūsų vykdomuose veiksmuose, tam, kad veiksmai būtų pakankamai greiti ir greitai būtų išspręsti tie klausimai, kurie, kuriuos jūs pats pasiūlėte Labai dažnai jūsų adresu išsakyta kritika e, buvo susijusi su tuo, kad apskritai komisijos e, adresu išsakyta kritika buvo susijusi su tuo, kad yra vėluojama, kad yra per daug biurokratijos ir panašiai. Ir jums reikalingas labai konkretus veiksmų planas. Aš kalbėsiu apie energetinį efektyvumą. Jūs teigėte ir mes visi puikiai žinome, kad energija daug energijos suvartojamos yra skirtos būsto šildymui arba vėdinimui, šaldymui. Taigi, e, e, energetinis efektyvumas yra skubiai spręstina problema. Nes, e, tarkim, kaip galėsime gyventi, jeigu sąskaita už elektros energiją 30 procentų bus daug didesnė nei anksčiau. Taigi buvo patvirtinta direktyva ir nebuvo pravestos tinkamos diskusijos dėl energijos kainų. Ir dabar Ir dabar Europoje, aišku, plieno gamybos kaštai yra smarkiai išaugę dėl energijos kainų ir labai sudėtinga plieno gamybos sektoriuje tenkinti klimato kaitos tikslus. Taip pat jūs pasakėte įdomių dalykų, ko dažnai neišgirstame. Investicijos į mokslinius tyrimus. Jūs e, apie tai minėjote kelis dalykus. Jūs kalbėjote apie automobilių pramonę, ji yra labai svarbi, aš manau. Ir manau, kad Europoje šiandieną ir perkama yra mažiau automobilių. Dėl to, kad elektrinių, elektromobilių klausimas yra susijęs ir problema susijusi su baterijų pakro, pakrovimu. Ir didžiuose, didesniuose miestuose mes tikrai suras, turime surasti šios problemos sprendimo variantų. Kalbant apie atsinaujančius energijos šaltinius, čia kelis dalykus galėčiau pasakyti. Aš nemanau, kad vėjo turbinų ar saulės baterijų kaina yra tinkam, tinkamos kainos, tai nėra tinkama kaina. Ir dažnai tokie produktai yra per brangus, yra per brangus produktai tiems, kurie, pažiūrėjau, norėtų įsigyti tas baterijas. Ir aš manau, kad mokslinio tyrimų pagalba mes tokių renginių kainą galėtumėme sumažinti. Ir tokiu būdu sužaisti konkurencijos kortą. Ar jūs e, nemanote, kad ta nustatyta kaina visiems tikrai nėra prieinama? ir nebūtų galima jos pakeisti. Ir tikrai jūs galite tikėtis mūsų paramos, jums įgyvendinant jūsų veiksmų planą. Aš norėčiau dar pabrėžti kelis aspektus, nes manau, kad pabrėžiu kelis aspektus, kurie, manau, rūpi mums visiems. Ačiū. AKR frakcijos vardu Barekov. Kalbėsiu gimtają kalbą, bulgarų. Sveiki atvykę, ponė komisijos nariai. Norėčiau padėkoti už jūsų pristatymą, pasisakymą. Ir norėčiau grįžti prie to, ką jūs minėjote. Tai, kad jūs nustebino Rusiją ir ponas Putinas nustebino ir kolegas Europos parlamente, ir bulgarus kolegas. Tai, kad Rusija dabar planuoja stabdyti veiklą vietinio srauto projekto vykdymo prasme. Taigi buvo teigiama, kad Rusija nėra patikima partnerė siekiant, kalbant apie energijos teikimą. Džiaugiuosi, kad paminėjote energetinio stabilumo prioritetą Europoje. Ir štai koks būtų mano klausimas. Kokia yra Europos strategija, Europos komisijos parlamento strategija siekiant kompensuoti energijos stygių, kaip bus, kaip bus kompensuojamas energijos stygius sustabdžius South Stream projektą. Uh, pietinio strauto projektą ir e, kokie bus mūsų tolesni veiksmai, nes šiandieną pana Šepčiovičius, jūsų kolega, padarė pareiškimą ir teigia, kad galbūt kyla pavojus, kad ponas Putinas vienašališkai nuspręs keisti maršrutą, jį nukreips per Turkiją. apeinant Bulgariją. Taigi dėkoju dar kartą ir tikrai mes teiksime visą paramą jums energetikos ir klimato kaitos srityje. Ačiū, kolega Vidal. Gerauta, gerauta Vidal. Ačiū, ponia Kanietė. Praeitą savaitę ponas Junkeris pristatė savo investicijų planą, kuris turėtų būti skiriamas tam, kad euro, ekonomika Europoje atsigytų per atsigytų, atsigautų per privačias investicijas. Aišku, tos investicijos Europoje yra reikalingos, jas yra užgneuštos. Ir tai prieštarauja mūsų tradicinių konkurentų ir naujai atsirandančių konkurentų dinamiškumui. Mes turime pasirūpinti, kad dalis investicinio paketo būtų skiriama jūsų kūruojamai sričiai. Bent jau dalis 300 milijardų eurų turėtų būti tam skiriama. Tikimės, kad Europos investicijų, su Europos investicijų banko pagalba bus įmanoma užtikrinti atsinau, konkurencingos ener, siekti konkurencingos energijos. Ir aišku, energijos kainos turi įtakos ir konkurencingumui, ir darbo vietų kūrimui. Ir turint omenyje ekonominę krizę, mes Pirmiausia, turime pasirūpinti, kad energija būtų įperkama įmonėms ir piliečiams. Tai yra vienas būdų, kaip to pasiekti, būtų sukurti tikrą vidaus energijos rinką. Priešingai nei kitos temos, tai yra konkrečiai susijęs su energija ir daugelis tam pritarė, daug kas jau buvo padaryta šioje srityje, bet vis tiek dar yra labai daug spragų. Pavyzdžiui, energetinių salų problema. Mes negalime savo leisti energijos rinkos, kai valstybės narės kai kurios nesujungtos su kitomis. Iberijos pusęsalis ir Baltijos valstybės, aišku, yra akivaizdžiausi pavyzdžiai. Ar jūs panalizavote, kaip būtų galima investuoti tokių jungčių projektų įgyvendinimą? Dar vienas mūsų komitetų rūpimas klausimas yra tai, kad reikia gerinti ekonominę aplinką MVI. Tai be jokios abejonės sudaro 99 procentus visos pramonės viso pramonės sektoriaus Europoje du trešdaliai darbo vietų pramonės srityje yra sukuriama būtent MVI. Pone Arijas Ganėti, galbūt jūs tai nustebins, bet aš kalbėsiu apie MVI. Tiesa, kad pažvelgus į jungčių projektų, projektų apriepti, sudėtinga čia būtų įtraukti MVI į jų gyvendinimą, tačiau ne, ne vien tik taip reiktų vertinti situaciją stambiosios įmonės irgi turėtų prisimti atsakomybę. Kai jos gauna koncesijos sutartis, mes galime kalbėti apie esminius infrastruktūros projektus, tačiau visuose ūkio sektoriuose yra vienas modelis, viena tendencija. Būtent galybė MVI, kurios turi gausybę ekspertinių žinių ir savo veiklos rytyje galybę inovacijų dėgia. O tos stambiosios įmonės, kurios perkelia savo gamybą kitur, mes puikiai žinome, kad tą jos daro, jos perkeldamos savo gamybą turėtų pirmiausia atsižvelgti į laikotarpio dvasę. Ir mes taip pat turėtumėme pasirūpinti, kad tos stambiosios įmonės savo politikoje laikytųsi skaidrumo principų. Jūs taip pat minėjote, kad reikalingas tiekimo stabilumas. Jūs minėjote pietų srauto projekto panaikinimą. Ir aš tikrai, aš esu išsigandęs, suprantu, kad nenorėjote mūsų gazinti, norėjote nuraminti, bet nemanau, kad negalime galime sauliaisti nusiraminti ir tikrai norėčiau sužinoti, kokie jūsų manimų bus Rusijos primti, primto sprendimo padariniai. Ačiū. Javor. Žalieji. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Pakalbėsiu visai kitu klausimu. Pone komisarė, buvo pranešta, kad Zaporožėje, e, brandolinėje jėgainėje Ukrainoje įvyko avarija. Dabar aš ne, negaliu pateikti e, informacijos komitetui daugiau e, informacijos negu tą, kurią randa, randame žiniasklaidoje. Ar komisija turit daugiau informacijos apie galimą užteršimą po, to, po tos branduolinės avarijos branduolinėje jėgainėje. Ačiū, kolega. GUE frakcijos vardu, pone Lopes Bermėjau. Labas vakaras. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Kanėtė. Naudodamasi progą, norėčiau Jums pateikti keletą klausimų E, apie energiją sunaudojančias įmonės, metalo pramonės įmonės. Antai praėjusią savaitę Strasbūrė e, mes kalbėjom, su kokia, kokia sunki susitu, situacija susiklosčiusi vienoje Italijos, e, Italijos metalo įmonėje. Ir panaši situacija dabar yra Ispanijos vienoje įmonėje. Šimtai darbo vietų jau yra išnykę Antai Asturijos e, regione e, įmonės e, vėlgi perkelia į savo gamybą kitur ir tai labai neigiamai veikia užimtumo padėtį ir kiti dalykai nukenčia. Tad iš tikrųjų mes prarandam pramonės įmonės, kurios tarptautiniu mestu kalbant labai veiksmingos, turiu galvoje E, CO2 išmetimus ir panašiai. Mes kalbam apie energijos veiksmingumą, bet reikėtų kartu nepamiršti ir e, kad reikėtų kalbėti apie tam tikrų e, standartų užtikrinimą, kai mes importuojam energiją. Tad uh, Jūs žinot, kokia padėtis yra Ispanijoje, e, jūs buvot vyriausybės e, vadovas ir dėl vyriausybės tam tikrų veiksmų, sprendimų dabar energijos sektoriai atsidūrė kelių įmonių e, rinko, rankose, monopolistinė situacija susikloščiusi ir savotiškai piliečiai visiškai nustumti į šalį. Tad vėl dėl to E, atsirado ta tokia e, monopolistinė reglamentavimo sistema ir to rezultatas didžiulės kainos. Mes tikėkime, kad tas reiškinys apsiribos mūsų šalim, neišplėsi visą, neišplėsi visą Europą. Uh, kalbama apie energijos kainas, bet kita vertus reikėtų užtikrinti ir tam tikrą visuomenės e, energetikos sektoriaus kontrolę, reikėtų vėlgi e, diversifikuoti veiklą. Ir todėl šią prasme komisijos darbo tvarkė nėra patenkinama. Ji tikimės, kad bus papildyta, kad bus numatoma kartu ir tokio strateginio sektoriaus kaip energetikos sektoriaus visuomenės kontrolė. Tad, uh, Nes priešingų atvejų vėl, sakykime, visas elektros sektorius atsidurs kelių tarptautinių gigantų rankose ir dėl to tūkstančiai darbo vietų bus prarasta ir kiti neigiami reiškiniai bus pateigiami. Ačiū kolega Dario Tamburano EFDD frakcijos vardu. Pone komisijos nary, labai įdėmiai klausiausi jūsų pasisakymo Ir norėčiau dabar sugrįžti prie keleto svarbių dalykų antai ekologinio ženklinimo ir kitų jūsų paminėtų dalykų. Dėl mūsų emisijų ETS e rinkos tvarumas, veiksmingumas, likščiolinė strategija nepasitikė pasiteisino, tiksliau ETS sistema iki galo nepasiteisino, nes vyksta nemažai spekuliavimo atvejų. Šiaip jau pasaulio, pasaulio, pasaulinės sąlygos gerokai pasikeitė. Yra valstybių narių, kurios įstojo į PPO ir jos perkelia, e, tai yra teršiančią pramonę į kitas dalis ir prarastas natūralus ryšys. Tad e, taip, aš įsivaizduoju, kad e, komiteto mm, nariai, kuriems rūpia ekologijos dalykai, jie galbūt e, pasisakytų už tai, kad ATS sistemos būtų atsisakyta ir kad būtų numatytas angliavandenilių naudojimo mokestis. Tai reiškia tada, kad e, tokiu būdu Europos įmonėms būtų sudarytos vienodos sąlygos ir tokiu būdu tada į ES negalėtų patekti energijos produktai, tokiu būdu sudarant mūsų įmonių, e, tai yra pakertant mūsų įmonių konkurencingumą, produktai pagaminti nestandartinėmis sąlygomis. Tad Italijoje pas mus dabar šiaip jau e, nagrinėjama, kiek pasiteisintų toks angliavandenilių mokestis ir aš pateiksiu naujausią informaciją. Pirmininkas, labai dabar ačiū visiems koordinatoriams, kurie pasisakė ir žodį suteiksiu komisijos nariui, kad šis atsakytų, sureaguotų į pastabas ir atsakytų į klausimus. Labai ačiū. Buvo pateikta labai svarbių klausimų. Taip, situacija valstybėse narėse nevienoda. Kai kurios valstybės narės e, daugiau turi atsinaujinamųjų energijos šaltinių energijos mišinyje, e, kai kurių energijos e, elektri, elektros e, gamyba daug priklauso nuo trečiųjų šalių. Bet ką mes galėtume padaryti, kad e, užtikrintume konkurencingumą? Tai mano galva reikėtų pirmiausia, užtikrinti reikiamas jungtis ir remti ES interesų e, projektus šitą prasme, kad mes tikrai turėtume vieną bendrą tikrą energijos rinką, kurioje laisvai judėtų dujos, nafta ir e, kiti dalykai. Bet tam reikės milijoninių investicijų. Be to, Mes kartu turėsim kovoti su tiekimo mm, tiekimo monopolijomis su, vienai, su vieninteliais tokiais tiekėjais. Ir matom, kas buvo Ukrainoje, kai buvo užsuktas dujų kranelis, e, Ukrainos visa pramonė duso. Ir įsivaizduokim, kaip tai buvo žiemos sąlygomis. Tad taip, reikia e, tiekimo diversifikavimo. Laimiai mes dabar lengia, e, e, rengiam mm, gamtinių suskystintų dujų e, rezervą, nes iki šiol buvom labai per daug priklausomi nuo Rusijos durų E, bet galėtume atsigręžti kartu ir į pietų viduržėmio jūros regioną. Bet tam, kaip jau sakiau, reikia jungčių, e, kurių pagrindų galėtume kalbėti apie energijos rinką. Tad turėtume stiprinti infrastruktūrą, e, užtikrinti jungtis, užtikrinti tinklų, tiekimo paskirstimo tinklų saveikumą. Tam labai svarbus yra regioninis bendradarbiavimas Čia paminėtinos Baltijos valstybės, vidurio Europa. Reikėtų geriau įtraukti tuos regionus į energijos rinką. Kartu turėtume užtikrinti, kad skaidresnė būtų kainodara, kad būtų mažiau kainų skirtumų. Na ir grįžtu prie to, ką pasakė GUE frakcijos atstovas E, monopolijos vienoje valstybė, keliuose valstybėse narėse. Buvo paminėta Ispanija, tačiau yra ir kitų valstybių narių, e, kurioje situacija panaši. Bet kita vertus yra ir valstybių narių, kuriuose mm, konkuruoja kelios mm, energetikos bendrovės ir vartotojai gali pasirinkti, uh, E, vienoj antai valstybei nariai yra viena monopolinė įmonė, kitoje valstybėje narėje yra ten kelios konkuruojančios įmonės ir jei, sakykime, įsivaizduotume tokį vaizdą, kai ES e, būtų ten 30 e, svarbiausių tiekėjų, kurie būtų suderinę rinkas, tarifus, tai būtų tada gerai. Bet e, tam reikės, aišku, tam pasiekti reikės laiko, tačiau dirbti verta. Kalbant apie valdymo sistemą, Tai mes turėtume nepamiršti lankstumo elemento, turim įvertinti valstybių narių ypatumus, mes neturėtume primesti joms e, reikalavimo nustatyti vienodus tikslus, reikia atsižvelgti į valstybių narių pajėgumus. Socialistų frakcijos atstovas Ačiū beje už politinę paramą, labai svarbu politinė parama dirbant tokiais klausimais. Tad e, buvo paklausta, kiek komisija ketina, kok, ką ketina komisija daryti turiu pasakyti, kad komisija iš tikrųjų e, per tuos pirmuosius, pirmasias veikimo dienas pasiekė jau įspūdingų rezultatų. Mes turim Junkerio planą, mes jau beveik be parengę e, energijos sąjungos, energetinės sąjungos metmenis, e, tad jau ėmėme skubių veiksmų, kadangi skubių veiksmų reikia visiems piliečiams, įmonėms. Jūs kartu kalbėjote apie energijos vartojimo veiksmingumą. Turim energijos veiksmingumo direktyvą ir kartu būstų pastatų energetinio gerinimo direktyvą. Tai yra geri pagrindai tik tai svarbu užtikrinti tos, tų direktyvų taikymą. Nes dabar pasižiūrėjus kiek mm, teisingumo teisme nagrinėjame bylų susijusių su direktyvų nepakankamu ar netinkamu įgyvendinimu, tai vėlgi čia situacija kelia bejonių. Mes iš tikrųjų dar nepasiekėm šimtaprocentinio direktyvų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo. Įgy E, priimamos kito, kai kurios direktyvos dar nepakankamai įgyvendinus e, esamų. Tad e, dabar EFDD pasakė vieną mintį. Jei jūs manot, kad kažką reikėtų pakeisti energijos veiksmingumo direktyvoje, tai konkrečiai man pasakykite, mums pasakykite, ką reikia. Bet kita vertus, mano galva, energijos veiksmingumo direktyva vykusi ir jei valstybės narės ją iki galo įgyvendintų, tai tikrai pasiektume gerų rezultatų. Ponas Barekovas paminėjo, paklausė, ką ketinama daryti po paskutinių pono Putino sprendimų sustabdyti South Stream projektą. Komisija priėmė domėn tą vienšalį sprendimą. Komisija vertins, stebės situaciją ir komisija visada laikėsi nuostatos, kad E, South Stream projektas e, užtikrins visišką energijos saugumą pietryčių Europoje. E, jis daugiau, tai, tai buvo projektas, kuris, kurio tikslas būtų tiesiog sukurti kitą tiekimo kanalą, vieną iš alternatyvių kanalų. Ir komisija vis kartodavo, kad tai, kaip tas projektas su, su, surinktas, kaip jis įgyvendinamas, e, turėtų būti kartu laikomasi ES teisės aktų, tokių kaip viešųjų pirkimų ir kitų teisės aktų nuostatų. O dabartinės sąlygos tokios, kad projektas sustabdytas, Tačiau jeigu Rusijos e, atstovai tiesiog susitaikys su tuo, kad reikia laikytis ES e, teisės aktų reikalavimų, tai nebus jokių kliūčių e, tą projektą toliau tęsti. Rusija beje yra įsipareigojusi tam tikrais dalykais PPO. Tad kalbant apie pietričių Europą, vidurio Europą, e, rytų Europą, kaip galima užtikrinti energijos tiekimą. Tai e, mes turėtume siekti, kad šie regionai būtų įtraukti į bendrus tinklus. Dabar jau įgyvendinama tam tikrų projektų, sakykime, dėl jungčių užtikrinimo tarp Rumunijos ir Bulgarijos. Uh, Tad mums reikia tiesiog e, sustik, sustiprinti e, infrastruktūrą. Ta, tą mes dabar darom šiuo metu ir ne per seniausia įvyko susitikimas su JAV kolegomis. E, tai pagal nuolatinio bendradarbiavimo energijos klausimais rėmuose. Tad mes, mes iš tikrųjų kalbėjom irgi apie tais klausimais ir dėsim pastangas, kad bendrijos projektai būtų įgyvendinami. Pone Vidalį, jūs paminėjot e, energetinės salas ir mes dabar ketinam parengti, paskelbti komunikatą E, kuriame išnagrinėsim šį klausimą, antai, kuriame bus įvardyjami konkretus e, procentiniai skaičiai iki tam tikrų e, datų. Jūs kartu paminėjot mažasias vidutinės įmonės ir klausėt, ar galima numatyti lėšų pagal Junkerio planą infrastruktūroms Bet dabar pasižiūrėjus į, į prioritetinius jungčių ir infrastruktūros atsinaujinamųjų e, šaltinių energijos veiksmingumo projektus, tai matyti, kad ypač kalbant apie energijos veiksmingumo sritį, kad E, iš tikrųjų veikti galima greičiau, nes e, dėkti infrastruktūrą dažnai užtrunka kur kas daugiau metų, reikia surinkti įvairiausias licenzijas. Na, o kai kalbam apie energijos veiksmingumą, tai e, pasiekti tą galima ir per pakankamai trumpą laiką. Tad jei mes įgyvendintume Junkerio planą praktiškai, turiu galvoje energijos veiksmingumo srityje, tai iš tikrųjų tada būtų greita investicija duosianti e, greitų rezultatų. Ir MVI pagal Junkerio planą konkrečiai gautų tada 17 milijonų, 75 milijonus e, iš tų 300 milijardų. Tad taip, galbūt vidutinės mažosios įmonės galbūt nebus įtrauktos į gigantiškus kažkokius požeminių trasų, e, vamzdynų tiekimo gyvendinimo projektus, bet jos galės aktyviai dalyvauti e, būstų energetinio atnaujinimo projektuose ir panašiuose projektuose. Dabar dar buvo e, paklausta, ar komisija žino apie brandolinėje jėgainėje įvykusi įvykusią avariją ar incidentą. Mūsų turima informacija tai transformatorinėje e, buvo tam tikrų problemų, tai ne, ne pačiam reaktoriui ir dabar transformatoriai e, jau, e, tai yra ten imtasi remonto darbų, padėtis išteisoma. Ir mums kartu pranešta, kad buvo spinduliuotės, e, tiesiog viršijančios, e, gerokai viršijančios radioaktyvumo e, lygius, kurie numatyti Europoje. Tad mes nuolat, tai yra palaikom ryšius su greitojo reagavimo centru, kuris yra atominėje AIE e ir mums šioji organizacija pateikė konkrečių duomenų. Dabar netrukus bus parengta ataskaita apie e, šį incidentą, tad kol kas turim tokią informaciją. apie incidentą įvykusi reaktoriuje ar jėgainėje. Dar buvo kalbama, ponė, ponas Bermecho pateikė klausimų apie, energi, energio, apie pramonės įmonės suvartojančias daug energijos. Šiandien aš kaip tik susitikau su tokių įmonių atstovais, išklausiau jų uh, nuogastavimų, atsakiau tai, ką mes darom ir ketinam daryti ES lygių. Per trumpą laiką mes turėtume atsižvelgti į tokias įmonės. Ir vėlgi jų ETS e kontekste. Ir mes tikimės, kad iš dalies sprendim, problemą išspręsim sumažindami energijos suvartojimo kaštus. Uh, tiksliau, energijos, tai yra e, gerindami energijos suvartojimą, diversifikuodami energijos šaltinius ir tiekėjus jeigu būsim konkurencingi, taupysim labiau, tai tada sum, energijos kainos sumažės. Ir tai tada irgi prisidės ir, ir dar padėtis pagerės, turint vidaus energijos rinką. Na ir dabar komisija kartu e, vertina, ką, kaip būtų galima pagerinti perkamąją galę ir e, perkamąją galę ir kartu, e, kaip būtų galima paveikti trečiųjų šalių tiekėjus laikytis mūsų, sakykime, viešųjų pirkimų įstatymų nuostatų, kitų įstatymų nuostatų. Tai tokių galimybių yra. Komisija pateiks rekomendacijų Dabar nemažai buvo kritikuojama ETS e, ta prasme, kiek ta sistema mums padėtų pasiekti nusibrieštų kovos su klimato kaita e, tikslų. Bet kita vertus, taip, ši ETS sistema sudėtinga, niuansuota, ji jau gerokai pagerėjo, Ir e, iš tikrųjų dabar priemus tam tikrus teisės aktų pakeitimus, e, vėlgi sistema veiks geriau ir mes iš tikrųjų galėsim pereiti prie mažai angliavandinių vartojančios e, pramonės. Pirmininkas. Ačiū komisijos nariai. Toliau ponas Federli. Kitas klausimų ir pastabų ratas. Ačiū pirmininkė Dėkoju komisijos nariu Kanietijai už tai, kad atvyko. Aš Alde, Alde frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mus gazdina gandai apie Junkerio žudinių sąrašą. Čia galbūt reiktų pavadinti Junkerio peržiūros sąrašu. Kalbant apie oro kokybės valdymo paketą, irgi yra gandų, kad bus panaikintas tas paketas kitą savaitę, o mes nenorėtumėme, kad taip atsitiktų. Norime toliau dirbti tuo, ties tuo klausimu, ypač kalbant apie NCP, aš įtrė komitete už tai esu atsakingas ir norėčiau kuo galima greičiau sužinoti apie tai, kas, apie tai, kas vyksta, ar galime tęsti darbą, ar jau stabdyti tuos darbus, o darbas tikrai svarbus, kalbant ir apie sveikatą, ir apie aplinką. Taip pat Kalbant apie 30 metų tikslus, norėčiau sužinoti, ar bus teisėkros pasiūlymų iš komisijos pusės kitais metais, kaip būtų galima pradėti gyvendinti tuos tikslus, kurių užsibrėžė komisija ir kuriuos patvirtino ir taryba. Kad galėtumėme pradėti galvoti, kaip spręsti tas problemas. Ir mums komitete. Ačiū. Dėkoju. Pone Bremt. Van Bremt. Taip, Van Bremt. Ačiū pirmininkė. Norėčiau, ponia komisijos nariai, paklausti labai konkrečių klausimų. Pirmiausia, jūs minėjote savo įžanginėme žodyje, tai kad kitais metais atliksite poveikio vertinimą dėl kitos sistemos nei apvertinti taršos leidimų sistemoje. Nerimauju, nes Limo konferencija jau prasidėjo, tai yra parengiamasis etapas Paryžiaus konferencija ir mes parlamente visuomet teigiame, kad mes ES turėtumėme rodyti gerą pavyzdį, prisimti atsakomybę klimato kaitos politikos rytyje ir tokiu būdu būsime stipresni dėrybose su kitais pasaulio regionais. Ta prasme, aš manau, kad labai svarbu turėti konkrečių tikslų dėl ETS ir ne ETS sektorių, e, tokių kaip transportas. Ir tas yra reikalinga ir nereikia vien tik tai studijuoti, atlikti poveikio vertinimus ir panašiai. Jeigu reikia, tai tvarkoj, jeigu komisija pati nusprendžia, bet reikia, kad e, tie vertinimai būtų trumpi. Dar vienas klausimas dėl klimato, e, tai susijęs su Limos ir Paryžiaus konferencijomis, pirmiausia, Limos konferencija. Ne visos valstybės narės šiandieną tenkina savo įgyvena savo įsipareigojimus, e, kad būtų skirtos lėšos į žalio klimato fondą. Bent jau mano šalis Belgija to, to irgi nedaro ir tai gėdinga. Dėl to mes silpnesni esame, kai reikia dėrėtis ar įtikinti kitus. Išsivyš, kitas išsivyščiusią šalis, kad jos irgi įsitrauktų į procesą. Taigi mano klausimas komisijos nariai štai koks. Ką jūs darysite tom valstybėm narėm, kurios nevykdo finansinių įsipareigojimų žaliojo klimato fondo finansavimo prasme ir ką jūs padarysite, kad Austrija, tarkim, Belgija tą padarytų kuo galima greičiau. Tiek. Ačiū. Dėkoju. Pone Van Bremt. Dabar ponė Kirton Downing. Ačiū. Dėkoju už įžanginį žodį komisijos nary. Perėjimas prie anglės nenaudojančios ekonomikos yra labai svarbus ir būtų naudinga sužinoti, kaip naujoji komisija ketina tą perėjimą įgyvendinti. Tai yra įsipareigojimas nuo Kankūno klimato viršinių stikimo ir kol kas daug, ko nemat, daug nematėme veiksmų dėl e, kašto prasme efektyvių scenarių iki siekiant 50 metų tikslų, anglės sekvestracija, tai yra vienas svarbesnių energetinių technologijų. Čia vėlgi atsiliekame pasaulyje, kalbant apie anglės sekvestracijos technologiją. Aš esu iš to regiono, kur šimt dešimtis tūkstančių darbo vietų, kuria būtent e, anglės prasme intensyvi, intensyvi pramonė ir tai yra labai svarbu, kalbant ir apie energetiką ir pramonę. Šiaurės jūra labai būtų aktuali e, anglės sekvestracijos technologijų pritaikymo prasme ir man dar būtų įdomu sužinoti, kiek anglės sekvestracijos technologija galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį energijos sąjungoje, nes e, kitais metais nepavyks jos sukurti ir kiek e, mums pavyks įgyvendinti anglės sepestraimo ir kitų technologijų projektų. Ačiū. Dabar žodis Klaudui Turmesui. Ačiū. Pirmiausia, dėkoju komisijos nariui už plačią apžvalgą to, ką norite padaryti. Aš norėčiau akcentuoti vieną dalyką, tas energijos, energetinio saugumo diskusijas. Aš nepritariu pono Karinč nuomonė ir analizai. Tai, ne, tai yra šildymo sektoriaus problema. Energijos gamybos e, sektoriuje, tai sektoriaus, sektoriuje tos problemos nėra. Rytų Europoje dėl pono Putino problema yra ta, kad žmonės šalo namuose, kai yra centrinio šildymo sistemos val... maitinamos dujomis ir nėra panaudojamas čia biokūras. Čia yra problema. Taip pat manęs nedžiugina tai, kas vyksta su trimis valstybėmis narėmis. Penkerius metus milijonai eurų buvo paimta iš ES ir trys Baltijos valstybės vis tiek nesugebėjo susitarti dėl bendro suskistintų dujų terminalo. Trys metai prarasti. Ir tik galiausiai šiandien Lietuvos terminalas buvo, pradėjo veikti, suskistintų dujų terminalas pradėjo veikti. Taigi aš manau, čia reikia paliminėti faktus, kai keliame šias problemas. Dar norėčiau pasigilinti jūsų pareiškimą, kad Europa numeris vienas atsinaujančių energijos šaltinių prasme. Atsinaujančius energijos šaltinius reikia sieti su energetiniu saugumu. Vienintelė valstybė Europoje, kuri sumažino savo energetinį priklausomumą per pastarosius dešimt metų, yra Portugalija. Portugalija 93 procentais priklausė nuo importuojamos energijos, dabar 80 procentų yra priklausomumas. Kodėl? Todėl, kad sukūrė atsinaujančius energijos šaltinius. Taigi yra ryšys tarp tų dviejų dalykų. Ir dar, dar vienas matmuo susijęs su atsinaujančiais energijos šaltiniais. Tai yra eksporto pramonė. Mes pirmame pasaulyje dėl vėjo energijos. Ir tarptautinė energijos agentūra aiškiai parodė, kad didžiausios pasaulio investicijos bus į vėjo ir fotovoltaninę energiją. Taigi, klausimas štai koks, komisarė. Kaip Jūs ketinate padėti Europos fotovoltaninės energijos pramoniai? nes konkuruojame su Amerika ir New Yorko valstija prieš du mėnesius 750 milijonų paskolų, dolerių paskolų numatė naujos kartos baterijoms dėkti. Taigi tai yra tokia technologija, kur mokslinio tyrimų institutai Europoje dabar bando jas siūlyti, kad jas būtų galima investuoti. Taigi naujos kartos saulės baterijos turi turėti šviesę ateitį ir Europoje. Ir tai reikia susijęti ir su Europos investicijų planu, kad būtų galima jas sugražinti į rinką. Ir netgi jeigu 20 procentų saulės energijos nepagaminsime Europoje, bet mūsų technologijos bus pačios pažangiausios pasaulyje, bet to nepakanka. Tokia politika nėra tinkamiausia Europai. Ačiū visi klausimai labai įdomus, tačiau prašau jūsų kalbėti ne keturias, o dvi minutės, nes dar yra vienas raundas, 11 kolegų. Ponas Kofort. Ačiū pirmininkė, trumpai kalbėsiu. Dėkoju komisarui. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad energijos saugumo įperkamumo klimato dilemos sprendimas yra labai svarbus ir taip pat atsinaujančios energijos šaltiniai yra svarbus, bet reikia pirmiausia kurti žalios energijos sąjungą ir tam reikia skirti dėmesio. Ir energetinės technologijos, moksliniai tyrimai, plėtra yra labai svarbu, bet ir energetinės sistemos yra svarbios. Norėčiau pirmiausia paklausti, ką daro komisija ir ar žinote, kaip keisti centrinio šildymo sistemas, ar kažkaip kokias tai bendresnės šildymo sistemas. Mes žinome, kad šiluma, šilumos sektorioje daug sunaudojama energijos ir čia matyt reiktų kažkai, kažką daryti, kad energijos kainos sumažėtų. Taip pat šiandieną, esant dabartiniai infrastruktūrai ir tinklams, yra daug valstybių narių, kurios vis dar negauna prieigos prie rinkos ir negali prisidėti kuriant bendrą rinką. Ką ketina daryti komisija šioje srityje, čia būtų toks trumpalaikis tikslas. Džiaugiuosi, ką sakėte dėl ekologinio dizaino direktyvos ir ženklinimo, reikia pažvelgti ir į poreikius, ir pažvelgti į pramonės produktų poreikius ir mes tikrai paremsime komisiją šioje srityje. Ir dar Jūs kalbėjote apie pastatų problematiką irgi. Tai yra svarbu ir turėtume čia judėti greičiau. Reikalauti, kad valstybės narės e, įgyvendintų savo įsipareigojimus dėl efektyvaus energijos vartojimo būsto srityje. Ačiū, ponė Birkūnen. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū Jums, ponė Kanietė. Puiku, kad turime galimybę keistis nuomonėmis e, prieš jums e, paskelbent komisijos e, kitų metų darbų programą. Norėčiau paklausti apie 20 metų klimato energetikos politikos tikslus ir ILUK direktyvą. Pagrindas yra neblogas ateičiai, tačiau nėra aišku, ar bus atsinaujančių energijos šaltinių tikslai keliami transporto sektoriuje. Jeigu toliau bus tęsiama politika po 20 metų. Taip pat žinome, kad tai, tie įgaliojimai buvo pagrindinė ILUK diskusijų priežastis. Ir dabar problematiška yra tai, kad diskusijos vyksta apie ILUK direktyvą parlamente, tačiau yra naujas pagrindas, tačiau nėra ryšio su 30 metų strategija ir atitinkamais teisės aktais, kurie pateks į parlamentą kitais metais. Mes žadėjome ir komisija užsibrėžė prioritetą siekti geresnio reguliavimo, reglamentavimo, taip pat norime daugiau investicijų Europoje. Ir jeigu norime, kad įmonės investuotų į žalę augimą, darbo vietų kūrimą, jiems reikalingas stabilus investicijų pagrindas. Ir jos turi e, žvelgti plačiau į ateitį, ne vien tik tai kelis metus į priekį, jeigu norime investuoti į atsinaujančius energijos šaltinius. Taigi mes turime išspręsti tą dilemą dėl ILUK direktyvos ir aš norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie ją. Ja. Ačiū Herbert Royal. Herr Kommissar. Pone komisijos nariai. Aš patenkintas išklausiau jūsų kai sakėte, kad nuolat nesiūlysite kažko naujo, o tiesiog pažiūrėsite, kaip likščioliniai pasiūlymai yra gyvendinti. Aš dar papildyčiau jūs ir galbūt pažiūrėkite, kokį poveikį turėjo tie pasiūlymai. Antra, iš pradžių jūs sakėte, kad jūs e, norėtumėte skatinti e, Europos pramonės konkurencingumą ir e, būtent kainos už energijos išteklius e, čia atlieka svarbu vaidmenį. Taip pat jūs kalbėjote apie atsinaujančius energijos šaltinius, apie e, energijos taupimą ir taip toliau. Ar jūs nemanote, kad reikėtų pagalvoti apie tai, kad e, kai kurie politiniai sprendimai prisideda prie to, kad pramonės situacija pablogėja, kad auga E, kainos už energiją ir kad kenkiama konkurencingumui. Ir galbūt tie energijos e, resursai arba ištekliai turėtų būti geriau išnaudojami Europoje. Tai būtent e, dujos, anglys ir kiti ištekliai. Kokia ateitis mūsų vietos išteklių? Kaip mes galime veiksmingiau skatinti atsinaujinčius energijos šaltinius? Iš tikrųjų, ar, dab, ar, ar ar dabartinės mūsų technologijos, ar dabartiniai mūsų projektai nėra per daug sudėtingi ir ne per daug brangus ir negalima imtis kitų alternatyvių e, priemonių. Jūs kalbėjote apie ekologinį dizainą. Aš supratau, kad e, panas Junkeris ir panas Timmermansas e, išsikėlė užduotį pat, e, išnagrinėti būtent reguliavimo E, sistemą. Ar mums reikia iš tikrųjų tiek to reguliavimo. Galbūt ekologinio dizaino atveju reikėtų sumažinti tokių teisės aktų skaičių, kurie reguliuoja šią sritį. Ačiū, e, pana Zorinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas vakaras, komisijos nariai. Iš tikrųjų, mes dalyvaujame struktūrinėme dialoge ir jūsų pranešimas buvo susijęs su struktūrinė programa. A, aš manau, kad jūsų e, pranešimas turėtų būti išspausdintas ir publikuotas vis, visoje Europos Sąjungoje, nes, nes jis yra tikrai a, duoda daug informacijos apie tai, kas bus nuveikta per atėjus metus. Aš norėčiau pasakyti, kad Limoje ir po to Paryžiuje mes kalbėsime ne tik apie energijos modelį, ir, ne, o apie tai, koks bus naujas mūsų visuomenės modelis, tai apie koks bus naujas ekonomikos modelis susijęs su to naujo visuomenės modeliu. Taigi būtent visa Europos ateitis priklauso nuo to, nes dabartinis visuomenės modelis yra pasenęs. Mums reikia naujo modelio, būtent e, tiek ekonomikai, tiek visuomeniai. Taigi dabar kalbant apie jungtis, mes, e, mes kalbame ne tik apie jungtis kaip, kaip infrastruktūros objektus, bet apie pažangės jungtis, kurios turi pridėtinę vertę. Mes taip pat kalbame apie pramonės renovavimą, atnaujinimą ir apie jos veiksmingumo didinimą elektroautomobiliai, baterijos, e, apskaitai sinaujinčios energijos šaltiniai, tai buvo tas rytis, kurioje Europa lyderiavo. Ir, ir taip pat mū, mes daug nuveikėme šioje srityje. Ir energijos e, mišinys e, prisidėjo prie to, kad mes turime daugiau elektromobilių, kad mes turime daugiau galimybių pasirinkti. Mes e, turime pasinaudoti šią patirtimį ir kovoti su klimato kaita. Aš manau, kad e, mes turime taip tomis priemonės ir skatinti ekonomikos atsigavimą ir darbo vietų kūrimą. Ačiū. Pane Grifin, e, pane Kanėtė, jūs kalbėjote apie būtent apie vardinių taršos leidimų sistemą, būtent siekiant sumažinti emisijų kiekį. Uh, kai kurios e, politinės frakcijos būtent teikia tokius pasiūlymus, e, e, būtent siekdamas patobulinti dabartinę apivartinių taršos leidimo sistemą nuo 2017 metų. Aš tik norėčiau pritarti mano kolegijai Kartan Darling, būtent pasakydama, kad iš tikrųjų sprendimo yra ir pramonėje, ir socialiniai partneriai teikia tokius, tokius pasiūlymus. Ir labai smagu buvo iškirsti jūs kalbant apie tai, kad mes galime sumažinti e, energijos kainą. Mano e, regione, tai yra šiaurės vakarų Anglijoje, iš tiesų trūksta uh, užtikrinto energijos tiekimo ir, ir mes susidurime su didžiulė problema, kuri prieš kelią tai kovoti, tai būtent su energetiniu skurdu. Ponas Martan, ačiū ponė komisijos nary, ačiū ponė pirmininkė. Pateiksiu Jums labai konkretų klausimą. Jūs minėjot tikslus. Gal šiaip jau paminėtumėt kriterijus, kuriais šiaip jau nustato tikslus Ar čia jūs daugiau atsižvelgiat į viešąjį interesą, ar, ar į kažkokį kitą dalyką, ar čia laikysitės europinio požiūrio ir ar, kad nebus vėlgi, kad neatsiskirs tai nuo nacionalinių problemų. Na, o dabar dėl e, įmonėms numatytų lėšų. Tai dabar ir dėl pastatų energetinio E, atnaujinimo iniciatyvos. Čia kalbama apie lėšas pagal pono Junkerio planą tam, kad būtų pasiekti tikslai, bet gal būtų galima įvertinti ir kiek, kiek kokį poveikį darys e, tos lėšos pagal 20 milijardų eurų. Tad kiek tai e, galėtų, iš tikrųjų, kokį poveikį galėtų tai daryti programai, kurie, kurios jau buvo imtasi praeisiais metais, tų pastatų energinio gerinimo programai. Ačiū, panė Dėl, kas jie verė. Ačiū, panė Pirmininkė. Smagu pasimatyti vėl su jumis, panė Kanėtė. Aš pradėsiu nuo tokio dalyko. Mes esame pramonės reikalų komitete. Ir tai reikia nuolat pabrėžti, kad nepamirštume. Nes mūsų e, esminės mintys yra susijusios su Europos pramonė. Aš e, e, iš esmės susirūpinusi dėl to, kad mes čia viską bandome piešti juodomis ar baltomis spalvomis. Na, atsinaujinančios energijos šaltinių, šaltinių panaudojimas tai irgi viena iš pramonės sričių. Tai mes kartais pamirštame. Jeigu nebūtų energijos bado, tada apskritai nebūtų atsinaujinčio energijos šaltinių. Nes tos įmonės, kurios užsijima alternatyvios energijos gamybą, jos būtent e, užima tam tikrą nišą. Ir todėl šitas piešimas e, situacijos arba e, baltai arba juodai iš tikrųjų nepadeda surasti tinkamo sprendimą. Todėl aš manau, ponė komisijos nary, kad labai svarbu, kad daug energijos naudojančios įmonės ir arba pramonės šakos atsižvelgtų į tam tikrą labai svarbą elementą, tai būtent efektyvų arba veiksmingą tos energijos panaudojimą. Tai būtent e, tai vyksta šiuo metu, bet strategišką tikslą reikėtų iškelti ir įtraukti į komisijos planus. Būtent tai turėtų būti sukurtas atitinkamas energetinio efektyvumo e, planas. Tai būtent, kad ne tik pastatai turėtų būti e, energetiškai efektyviau naudojami arba apsaugomi nuo energijos švaistimo, bet ir pramonės šakos, bet ir pramonės įmonės. Tai tuose planuose turėtų būti įtvirtintas energijos efektyvumas kaip vienas iš esminių elementų. Aš tai ir norėčiau pabrėžti. Ačiū, ponė Henkel. Aš turiu tik tai e, vieną klausimą, pane komisijos nariai. Ar iš tikrųjų manote, kad bendra energijos rinka iš tikrųjų įmanoma? Jeigu kiekviena valstybė pasirenka tam tikrą energijos mišinį arba energijos šaltinį mišinį. Ačiū, pane e, e, Kavazon Ruiz. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paklausti dėl ekologinių dujų Ispanijoje yra tokia įmonė, Puerto Ayago, ir apie ją buvo jau kalbėta, tokių įmonių yra. Jungtinė karalystė taip pat yra tokios įmonės, kurios gamina tokias ekologiškas dujas. Ir šitą įmonę Ispanijoje e, pabandė, naudodama atitinkamas technologijas, kurios suga, suga, sugaunančias būtent CO2 taip pat tokių įmonių, kaip jau sakiau, yra ir, ir Kinijoje, ir Junktinėje karalystėje, tai būtent ta įmonė pab, pabandė būtent gauti atitinkamas subsidijas iš ES ir ta įmonė tikrai tikrai e, e, yra gyvybinga, tačiau netikėtai buvo nutrauktas finansavimas iš ES fondų. Dabar šita įmonė yra traktuojama kaip įprastų dujų gamintoja, nors tos dujos skiriasi nuo įprastų dujų. Iš esmės, kitos įmonės, kurios vykdo geoterminius projektus ir kurios CO2 taip pat atskiria nuo dujų ir, ir kaupia bei išsaugo, tai jos irgi dabar kenčia nuo panašios situacijos. Galbūt mums reikėtų atitinkamų teisės aktų, kurios būtent padėtų tokiams įmonėms. Ačiū. Panas Grabarčikas. Dabar aš norėčiau pirmiausia paminėti tas kainas už energiją. Ačiū, ponė komisijos nariai, kad atvykote pas mus į diskusijas. Aš tikiu sveiku protu, tikiu jūsų, jūsų norų e, tobulinti teisės aktus. Tačiau aš nemanau, kad jūsų analizė iš tikrųjų yra labai įdomi arba, e, arba labai veiksminga. Jūs kalbėjote apie tam tikras jungtis, bet neaišku, ar jos bus finansuojamos. Ir e, statant tokias jungtis kyla tam tikrų pavojo aplinkai na, ir energijos šaltiniai, sakykime, irgi nėra labai užtikrinti. Pavyzdžiui, daug energijos gaunama iš Rusijos, o Rusija nėra patikimas partneris. Ir aš nežinau, ar mes nepatirsime tokių panašių e, problemų kaip su Nabuko, kaip, pavyzdžiui, e, buvo skandalingai nutrauktas atitinkamas projektas, kaip, pavyzdžiui, kaip ir pietų srautas. Na, aš, aš nežinau, ar mes e, neturėtume pagalvoti apie turimus jau išteklius, pavyzdžiui, negalėtume reabilituoti, pavyzdžiui, anglijas. Mes galime, sakykime, deginti anglis taip, kad jos išmestų kuo mažiau CO2 arba skalūnų dujas naudoti, nes Junktinės Amerikos valstijos būtent įrodė, kad galima nekenkiant aplinkai naudoti tos turimus išteklius. Ar gal galėtume grįžti prie tų klausimų, kad galėtume daugiau prisidėti prie mūsų ekonomikos atsigavimo? Silikiotis. Paskiliotis. Ačiū, ponė. Pirmininkė, ponė komisijos narė, aš norėčiau sugrįžti prie pietų srauto projekto klausimo ir pietų koridoriaus. Projektas buvo nuliuotas, pietričiau Europai kyla problemų, ypatingai dėl krizės Ukrainoje kyla energetinio autonomiškumo problemų. Ir tai yra, aišku, aktuolus klausimas visiems Europos pietums. Taip pat kalbant apie viduržėmio jūros rytinę dalį. Ir tas klausimas buvo keltas anksčiau, bet jūs neatsakėte. Aš taip pat norėčiau specifinį klausimą užduoti. Pastarosiamis dienomis mes kalbame apie Kipro ir Graikijos projektą dėl dujotiekio. Čia Kipras dalyvautų ir būtų teikiamos dujos Europai ir būtų užtikrinamas geresnis apsirūpinimas. Ir čia būtų traukiamos gal ir kitos viduržėmio jūros regiono šalys. Taigi kaip komisija vertina šį klausimą? Ir Ar apie tai mąstėte, ar mąstėte apie galimą finansavimą tokio projekto, tai leistų užsitikrinti apsirūpinimą energiją Europoje, ypatingai Europos pietuose ir pietryčiuose. Dėkoju. Ačiū. Pone Tamburano, labai trumpai, jeigu galima. E, taip, taip, labai trumpai, ponia komisijos narinės. Panašu, kad iškilo problemų dėl vertimo, nes Italija ir anglies mokestis. Nėra labai aišku, ar tas mokestis yra nustatomas išvelgiant į rinkos mechanizmą. Komisijos nariai dabar. Žodis jums, visi klausimai buvo užduoti, pastabos išsakytos ir prašome dabar jūsų atsakyti, ko galima trumpiau į visus klausimus. Kągi, ponė Feli, norėčiau pasakyti, kad valdysenos standartai yra tai, ką mes tikrai norime įdėkti per 15 metų pirmąjį pusmetį. Ir valdysenos standartai reguliuos tai, kaip vyks atitikties vertinimas, atsižvelgiant į visus įsipareigojimus, kad viskas būtų padaryta iki 20 metų. Ir aišku, teks atlikti ir poveikio vertinimo studijas, nes kiekvienas sektorius yra labai specifinis ir tema yra labai sudėtinga, taigi teks priimti atitinkamus sprendimus. Ir taip pat turime nepamiršti, kad prievolės yra teisingai nustatomos kiekvienam sektoriui, dėl to reikalinga įvertinti ir ekonominius bei socialinius mūsų primamų sprendimų padarinius, kai numatome tam tikras įpareigojimus vienam ar kitam ūkio sektoriui. Pone Royal, jūs sakėte, kad reikia pamastyti apie tai, ar politiniai sprendimai turi įtakos kainoms. Aš manau, kad turime įvertinti visus veiksnius, kurie turi įtakos energijos kainoms. Visus veiksnius, be jokių išimčių. Atsižvelgiant į prievolės įsipareigojimus, e, kuriuos turi prisimti atitinkami sektoriai, taip pat e, vieno tiekėjo rinkos koncentracijos, e, jungčių trūkumo problemas, ekodizaino, kitus dalykus. Aišku, galima padaryti klaidų su vienu produktu. Ir pavyzdžiui, tada galbūt ten, tarkim, dušo galvutės kažkokie tai e, ekologinio dizaino ypatumai gali kelti juoką, bet reikia įvertinti kiekvieno produkto situaciją. Ir mes matome, kad tarptautiniu mastu tos, tas ekodizainas yra svarbu. Aš šiandieną bandžiau papasakoti apie tam tikrus dalykus, kuriuos ketinu daryti ir kurių kol kas konkrečiai neįmanoma padaryti, kol nėra patvirtinta darbų programa. Tada aš jau gal detaliau pristatysiu tuos darbus ir aš šiandien gal tokiamis bendromis gairėmis kalbėjau apie tai, kas bus daroma. Dabar Limos konferencija naujas ekonominis modelis, visuomenės modelis, Lima Paryžiaus konferencijos. Čia mes bandysime siekti saistančių įsipareigojimų mažinti emisijas visame pasaulyje, tam, kad temperatūra pasaulyje ne, neauktų daugiau nei dviem laipsniais. Taigi mes prisimsime tokius įsipareigojimus, kuriais bandysime vengti pasaulinio atšilimo, kuris būtų, nebūtų didesnis nei 2, proc, 2 laipsniai. Celsijaus. Taip pat buvo minimas, ponė Griffin minėjo 2017 metus ir bandė įvertinti rezultatus. Viskas priklausys nuo aplinkybių. Jeigu rezultatai bus geri, jeigu greitai veiksime ir greičiau nusisime signalą e, ūkio subjektams ir inovatoriams. Anglės sekvestracija. Turime problemų Europoje. Tie projektai, kuriuos įgyvendinome, nebuvo pakankamai brandus ir mums matyti teks ir toliau bandyti skatinti tuos parodomuosius projektus plačių mastų, vertinti kaštus ir parodyti, kad anglės saugojama žemėje, po žemė yra saugus ir kad taip, turė, taip pat reikalinga ir transportavimo infrastruktūra per sienas ir taip pat turėsime sukaupti daugiau žinių apie bendrus CO2 saugojimo pajėgumus e, Europoje. Ir taip pat geografiškai turėsime surasti tas teritorijas ES, kur būtų įmanoma saugoti CO2. Taigi ta technologija yra labai svarbi, nes anglis yra tai, su kuo gyvensime daug metų ir turime surasti būdų, technologijų, kaip būtų galima panaudoti CO2 panaudoti anglį pačiomis geriausiamis sąlygomis ir mažinant CO2 emisijas. Ir e, anglės sekvestracija yra labai svarbi technologija. Sustrimas tarp JAF ir Kinijos jame yra skyrius, kur kalbama apie tai, kad bus finansuojamas finansuojami stambus anglės sekvestracijos projektai. Taigi mes irgi ketiname tą daryti ir tikrai remsime tą technologiją Europoje. Pone Kastiljo sakė, kad neturėtumėme maišyti, neturėtumėme, neturėtumėme nepamiršti, kad yra pramonės komitetas, taip. Ir, klimato, ir, ir aplinkos komitetas susijęs su pramonė ir, ir priešingai energetika, atsinaujantis energijos šaltiniai, tai yra didžiulis e, augimo šaltinis pramonės rytyje. Mes turime būti lyderiai, vėjo, saulės energija buvo minima. Junkerio plane yra vienas skyrius skiriamas konkrečiai inovacijoms. Ir aš grįžtu prie Junkerio plano, nes daugelis žmonių jį minėjo. Ir tame plane yra galimybių finansuoti infrastruktūros projektus. Ir jungtis. Tai yra labai svarbu, jeigu norime bendros rinkos. Taip pat yra galimybių užtikrinti energijų, e- energinį efektyvumą būstuose, pramonėje, įvairiose kitose srityse. Taigi, čia irgi taip pat yra galimybė siekti inovacijų ir plėtros šioje srityje. Planas yra ambicingas. Mes norime, kad įsivyrautų daugiklis, daugiklio efektas ir valstybės narės tam tikslui siūlys projektus ir viskas priklausys nuo valstybės narės, kur norėtų, kurį sektorių norėtų labiausiai plėtoti. Kai kas gal rinksis jungtis, kitos e, sieks efektyvaus energijos vartojimo, kiti atsinaujančių energijos šaltinių. Ar skaitmeninė, skaitmeniniai klausimai. Dabar kitas dalykas - energetinis mišinys. mišinys. Pagal sutartį aiškiai sakoma, kad energetinis mišinys tenka, patenka į valstybės narės jurisdikciją, o komisijos darbas pasirūpinti, kad būtų teisės aktų, kurie leistų valstybei nariai pagal pasirinkimą plėtoti technologijas. Ir mes visoje Europos Sąjungoje turime užtikrai aukščiausios aplinkosaugos ir saugumo standartus, bet energetinis mišinys, nebent pasikeis sutartis, ir toliau išlieka valstybių narių prerogatyva. Taip pat buvo minima čia konkreti įmonė, bendrovė ir kiti sprendimai dėl reguliavimo Europoje šioje srityje. Aišku, klausimas nėra lengvas, bet pažiūrėsime, kokių čia yra galimybių. A priori yra sudėtinga kažką pasakyti, nes kalbame apie labai svarbų veiksnį. Tai yra paskirstimo ir paskirstimo sistema. Paskirstimo sistema jau valstybių narių pre, prerogatyva. Aišku, paskirstimo tinklų sistemos turi būti homogeniškos, tą gal plėtosime ateityje, bet aš e, noriu pabrėžti, kad mums reikia, reikia tikros vidaus energijos rinkos, ji yra labai svarbi. Ir tikiuosi, kad atsakiau į daugumą klausimų, nors esu įsitikinęs, kad yra keletas, į kuriuos gal ir neatsakiau, taigi atsiprašau tų, į kurių klausimus aš konkrečiai neatsakiau, bet aš stengiausi tiesiog e, pagal užrašus atsakyti visus pažymė, pasižymėtus klausimus. Taigi, kaip matote, daug klausimų buvo iškelta. Tai buvo pirmasis mūsų eilinis posėdis dalyvaujant komisijos nariui, naujoje jo kadencijoje. Taigi dėkoju komisijos nariui už visus atsakymus, už pateiktą mums informaciją. Mėly kolegos, po vienos minutės prasidės mūsų kalėdinis prieimimas. Bet norėčiau pasakyti, kad 9 val. ryte Nebūtina čia ateit salė, į šią salę. Tik koordinatoriai ateina 9 ryto. Taigi puikios žinios kai kuriems. Koordinatoriai renkasi 9 val. 10 val. renkasi visi kiti. Ateina su kortelėmis. Balsuosim. 10 val. balsuosim. O tada jau kiti klausimai bus aptarinėjami. Taigi iki pasimatymo rytoj arba už vienos minutės. Ačiū.